So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos, sveikinu susirinkus į mūsų popietinį posėdį. Ir mūsų darbo tvarkėje yra labai svarbus punktas, tai yra keitimasis nuomonėmis su Belgija kaip pirmininkaujančia valstybė ir norėčiau pasveikinti uh, aplinkosaugos ryties tarybos pirmininkę, ponę Jokę Šoflygę. Ponė Šoflygė, Sveikinu Jūs atvykus į aplinkosaugos komitetą Europos komitete. Pone Šoflygė, e, su ponė Šoflygė atvyko Mikel van Petegė ir tarybos generalinis sekreto, sekretorius Jofras Petras. Taigi taryba puikiai atstovaujama ir ji mums pristatys artimiausių šešių mėnesių savo darbo programą. Pone pirmininkė, mm neseniai Gente įvyko neformali aplinkosaugos ministrų taryba. Galiu iškart Jums padėkoti, kad ta taryba buvo puikiai organizuota ir įvyko labai veiksmingos diskusijos dėl e, efektingo išteklių naudojimo Europoje. Konferencija, e, sustikimas vyko pirmadienį, antradienį ir Belgija dabar perima ES e, vadovavimą tokiu laikotarpiu, kuomet vyksta labai svarbus procesai ir šiuo metu mes ES turime e, pa, pra, parengti daug svarbių teisės aktų ir tikimės, kad būtent jums vadovaujant tarybai galėsime pasiekti puikių rezulta, rezultatų. Ir e, čia turime elektroninių atliekų direktyvą, taip pat e, išteklių efektyvaus naudojimo teisės aktus, taip pat biologinių atliekų direktyva, tai taip pat yra sudėtingas teisės aktas, kur yra dar didelis reglamentavimo poreikis, kalbant apie klimato kaitą, dar paminėsiu kad reikia pagerinti lengvųjų komercinių automobilių e, teisės aktą. Iš chemijos ryties e, dar ne, nebaigtas nagrinėti yra biocidų reglamentas, kol, kol kas dar yra ieškoma sprendimo ir kompromiso tarp tarybos ir parlamento. Taigi aplinkosaugos ryčiai tai yra labai svarbus laikotarpis, e, bet to reikia nepamiršti, kad spalio mėnesį vyks jungtinių tautų konferencija dėl, dėl bio įvairovės. Ir šiandien ryte mes jau kalbėjome apie biologinę įvairovę. Ir e, e aišku, po tokios nesėkmingos Kopenhagos konferencijos patirties mes tikime, e, tikimės, kad artimiausiose konferencijose mes sėkmingiau dirbsime, kad ES geriau geriau padirb, geriau bus pasimokiusi iš savo, iš tam tikrų pamokų. Mes sužinojame, kad Europa yra silpna tuomet, jeigu ji nekalba vienu balsu. Gali būti e, keletas asmenų, kurie atstovauja Europai, tačiau jie turi kalbėti visi viena kalba. Ir tai yra pagrindinės mūsų užduotis, kalbant apie Nagojos ir Kankūno konferencijas, mums reikia turėti vieningą ES poziciją. Taigi nemanau, kad mum, mes galime toleruoti dar daugiau silpnų rezultatų. Taigi, nes problemos vis auga kuo toliau, tuo labiau. Taigi mes su susidomėjimu laukiame to, ką jūs mums papasakosite. Matome, kad visi komiteto nariai iš Belgijos yra susirinkę. Tai yra labai gerai, matau, kad kiti komiteto nariai taip pat dalyvauja posėdė, taigi manau, kad įvyks puikiai diskusija su Belgija kaip pirmininkaujančia valstybė, tačiau dabar suteiksiu jums žodį jūsų programos pristatymui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti už galimybę pristatyti Belgijos kaip pirmininkaujančios valstybės programą aplinkosaugos srityje čia jūsų komitete. Mums e, Belgijai kaip pirmininkaujančiai valstybei e, Europos parlamento darbas yra labai svarbus ir mes tikrai vertiname jūsų kokybinės profesinės žinias ir tikimės, kad mes e, bendradarbiaudami su jumis, su aplinkosaugos komitetu, galėsime uh, puikiai padirbėti ir galėsime vystyti ES aplinkosaugos politiką, nes jūsų komitetas visuomet e, aplinkos, ES aplinkosaugos politiko vaidino svarbu vaidmenį. Belgija suvokia, kad Europos parlamentas po Lisabono sutarties įsigaliojimo įgavo stipresnį vaidmenį, taigi mūsų srityje yra labai svarbu, kad mes e, pradėtumėme bendro sprendimo procedūrą kaip, įp, kaip įprastinę procedūrą, kad ji taptų įprastinę procedūrą. Todėl yra labai svarbu, kad vyktų dialogas tarp aplinkosaugos ministrų ir tarp aplinkosaugos komiteto Europos parlamente, kad mes visi kartu galėtume pabaigti savo teisėje kuros uždavinius. Todėl aš e, labai dar ir džiau, gal, noriu pasidžiaugti, kad aš esu Flandrijos aplinkosaugos ministrė ir jūs e, pakvietėte mane, lygiai taip pat ir kad buvau pakviesta dalyvauti e, aplinkosaugos ministrų taryboje, nes aplinkosaugai Belgija e, skiria labai didelį dėmesį mes Europos sąjunga iš tiesų susidurėme su dideliais iš, iššūkiais, mes susidurėme su, su didžiausia krize per pastaruosius 50 metų. Nedarbo lygis auga, socialinė neligybė auga, finansų sistemoje yra tam tikrų deficitų ir tai yra nacionalinė e, mūsų problema. E, demografinės problemos iškyla, mūsų nacionalinių valstybių konkurencingumas mažėja, atitinkamai daroma įtaka ir aplinkosaugai bei aplinkai. Taigi mes turėtume atitinkamai atsižvelgti į tuos visuomenės ir ekonominius ir aplinkosaugos iššūkius ir, ir todėl turime siekti keisti ūkį, e, siekti kiek įmanoma mažiau anglies naudojantį ūkį Taigi mums reikia žymiai e, stipresnės, e, stipresnius sprendimus priimančios ES. Mes, Belgija, turime parengę savo pirmininkavimui labai ambicingą programą ir man, manome, kad mums ją įgyvendinti pavyks, jeigu mes e, bendradarbiausime ir visi kartu pasiūsime bendrą signalą į išorę. Norėčiau pristatyti keturis prioritetus mūsų pirmininkavimo laikotarpiu ir ponios ir ponai, pradėsiu nuo klimato, klimato temos. Taigi po Kopenhagos konferencijos Europos Sąjungai yra ypatingai svarbu, kad būtų e, sugražintas pasitikėjimas, piliečių pasitikėjimas ir kad, kad Europos Sąjunga parengtų stiprią ir lankščią savo uh, poziciją. Ir jau vakar neformalioje ministrų taryboje mes su ministrais pasikeitėme tam tikromis, tam tikromis mintimis ir mes suvokėme, kad mums reikia palaipsninio. E, Veikimo mums reikia priimti sprendimus e, Kankūne, kurie kuriuose atsispindėtų įvairios probleminės rytis. Ir mes manome, kad mūsų, pozicijos, e, mūsų pozicija turi būti subalansuota su kitų valstybių pozicijomis. Ir čia mes turime e, kalbėti apie harmonizavimo, technologijų perdavimo klausimus ir, ir panašias temas. Taigi mes e, siekdami mažiau anglės e, naudojančio ūkio turime atlikti ir savo užduotis. E, komisija atliko analizę, kokie būdai galėtų padėti sumažinti CO2 iš metalų skaičių. Ir e, taip pat yra siekiama sumažinti anglės nutekėjimą. E, komisijos pasiūlyti variantai ar būdai turi būti dar labiau išanalizuoti, kad mes galėtume pasiekti 30 procentų užsibrėžto tikslo. Taip pat reikia pabrėžti labai svarbius tikslus, kurie yra užsibrėžti iki 2050 metų, jie yra susiję su Kopenhagos susitarimu. E, čia mes siekiame e, mažinti emisijų kiekį ir gyvendinti atitinkamą su tuo susijusią strategiją. Ispanija, kai pirmininkavo Europos Sąjungai, šią temą nagrinėjo e, spalio mėnesio ministrų taryboje ir aš dabar norėčiau taip pat surenkti atitinkamą diskusiją Tai yra pratesti Ispanijos darbą ir, ir e, mes galėsime parengti konkrečius klausimus aplinkosaugos ministrų tarybos diskusijoms. Taip pat E, aš norėčiau, kad ir toliau vyktų darbas dėl atitinkamų reglamentų, kurie yra susijęs su CO2 išmetalų mažinimu ir e, su lengvaisiais komerciniais automobiliais. Mums reikia pasiekti susitarimo tarp parlamento ir tarybos ir jeigu mums pavyktų susitarti jau pirmojo svarstymo metu, tai tuomet tai mes laikytume kaip savo pirmininkavimo sėkme. Toliau kitas mūsų prioritetas yra biologinė įvairovė. 2010 metai yra tarptautiniai biologinės įvairovės metai. Belgija savo pirmininkavimo laikotarpiu norėtų pasinaudoti šią progą e, ir surenkti e, ir e, Nagoje vykstančią tarptautinę konferenciją biologinės įvairovės klausimais panaudoti kaip tokį pirmą esminį žingsnį e, priimant atitinkamus sprendimus. Mes e, turime kovo 15 dienos tarybos išvadas. Čia yra kalbama apie trumpalaikės ir ilgalaikės ES vizijas ir ES 2020 strategiją. Čia taip pat kreipiamas dėlis dėmesys į biologinės įvairovės klausimus. Taigi norėčiau toliau dirbti ties šiais dokumentais. Mes siekiame konsensuso, siekiame teis, e, teigiamų rezultatų ir norime, kad po 2010 metų būtų pradėti įgyvendinti e, e, realūs tikslai. Taigi mes turime tam parengti atitinkamą veiksmų planą. Per aplinkosaugos ministrų tarybą vyksiančią spalio mėnesį mes apie tai kalbėsime. Šiuo metu Monrealyje vyksta e, pasiruošimo dėrimas APS protokolui ir Nagojos e, e, susitikimo rezultatai taip pat įtakos šį procesą. Tačiau sėkmės mums pavyks vėlgi pasiekti tik tai tuo atveju, jeigu mes visi kalbėsime vienu balsu ministrų taryboje mes akcentuosime šią temą ir mes bandysime daryti viską, kad biologinės įvairovės veiksmų planas būtų realiai įgyvendinamas. Biologinė įvairovė ir sveika ekosistema yra esminiai dalykai. E, tai yra susiję net ir su tam tikra nauda ir paslaugų kūrimu ir kol kas e, ši tema nėra pakankamai įvertinta mes bandome tai pabrėžti TEEB e, protokoluose, būtent juose yra atsiskleidžia tų su biologinė įvairovė susijusių paslaugų nauda. E, Taip pat mes turime siekti, kad biologinės įvairovės klausimas atsispindėtų kitose politikos rytise, kad galėtume priimti tvarius ir ilgalaikius politinius sprendimus ir kad tos paslaugos, kurios gauna naudos iš biologinės įvairovės ir ekosistemų, e, kad e, joms nekiltų grėsmė. Taip pat yra tam tikrų E, Klausimų susijusių su genetiškai modifikuotais organizmais. Žinau, kad vakar jūsų komitete lankėsi komisaras Daly ir jam šis klausimas yra taip pat labai svarbus, o Belgija, kaip pirmininkaujanti valstybė, bandys siekti testinumo nagrinėjant šį klausimą taryboje. Na ir trečiasis mūsų prioritetas yra e, tvarus e, medžiagų naudojimas. Tikriausiai visi man pritarsite, kad. E, ekonomikos gyvinimo kontekste mes turime pagalvoti, kokia yra pusiausvėra tarp ekologijos ir ekonomikos, koks yra ryšys ir tam mums reikia tam tikrų priemonių, kurios padėtų stiprinti abi šias rytis. Mes turime siekti efektyvaus energijos naudojimo, taip pat turime siekti tvaraus medžiagų naudojimo. Su tuo yra susijęs, produkti, pro, susijęs produktyvus valdymas ir tai yra vienas iš ES ūkio iššūkių. Taip pat mes turime siekti, kad e, medžiagos, e, nesvarbu ar tai būtų e, žaliavos ar atlikos, kad jos būtų ekologiškai valdomos. Ir būtent ūkio augimas turi būti siet, siejamas su tvariu medžiagų valdymu. Taip pat mes turime siekti, kad šis rytis būtų konkurencinga ir e, ūkio konkurencingumą mums pavyks pasiekti tik tai tada, jeigu medžiagos bus valdomos tvariai. Mums čia reikia integruoto e, požiūrio į tai, kaip e, e, išgaunamos žaliavos, kaip jos naudojamos, kaip jos yra parduodamos ir kaip yra tvarkomos atliekos. Taigi, tvari, tvarus medžiagų naudojimas yra labai svarbi tema ir e, jie, jie buvo diskutuojama taip pat ir neformalioje ministrų taryboje įvykusioje e, gente. Jūsų komiteto pirmininkas ponas Leinen taip pat dalyvavo toje neformalioje ministrų taryboje ir norėčiau, e, naudodamasi progą, jam padėkoti už jo puikų pranešimą, kuris tikrai labai prisidėjo prie mūsų diskusijų ir ta neformali ministrų taryba vykusi gente buvo iš tiesų sėkminga. Taigi mes manome, kad tvarus medžiagų naudojimas gali prisidėti prie e, racionalaus ir efektyvaus išteklių vartojimo Europos Sąjungoje. Ir mes e, skatinsime visas iniciatyvas susijusias su e, šią temą. Taip pat 2011 metais pateiksime kelio gairių planą. Gruodžio mėnesį oficialioje ministrų taryboje patvirtinsime tarybos išvadas šią temą ir tai bus tam, tikros, tam tikras pagrindas toms 2011 metų kelio gairio, e, kelių gairių planui. Kalbant apie e, visas direktyvas susijusias su e, atliekomis, tai yra viena direktyva susijusi su elektro, elektroprekių atliekomis. Elektros ir elektronikos e, gaminių atliekomis. Ir taip pat kita, e, kitas teisės aktas yra susijęs su e, kenksmingų medžiagų ribojimu ir mes siekiame taryboje pasiekti sustarimo šiais klausimais. E, pirmininkaujančiai valstybei yra labai įdomu pažiūrėti, kokius jūsų komitetas pateikė pakeitimus e, šiems teisės aktams ir mes tikimės, kad pirmojo svarstymo metu mums pavyks pasiekti sustarimo. Šiame kontekste taip pat norėčiau pakalbėti apie biologinės atliekas. Čia taip pat yra labai svarbu kalbėti apie bio, e, tvarų biologinių atliekų valdymą arba e, biologiškesnių medžiagų naudojimą. Čia taip pat yra labai svarbu paminėti e, gyvenimo ciklo principą ir Belgija visuomet akcentuodavo, kad tokių direktyvų, e, ypač direktyvos dėl biologinių atliekų, e, inicijavimas yra svarbus labai svarbus klausimas ir Europos parlamentas savo praėjusios savaitės rezoliucijoje lygiai to paties prašo komisijos, taigi mums belieka laukti komisijos pasiūlymo. E, toliau norėčiau pakalbėti apie efektyvesnės priemonės, kurios padėtų įgyvendinti ES aplinkos saugos politiką ir mes čia vėlgi turėtume su komisija nagrinėti tam tikras temas ir pagalvoti, kaip galėtume geriau įgyvendinti tam tikrus teisės aktus, kaip galėtume pasiūlyti geresnį geresnę, efektyvesnę politiką. Čia reikia kalbėti apie pasirengimą atitinkamų teisės aktų rengimui, e, apie visą informaciją, taip pat apie pa, geresnį patį teisėkuros procesą ir taip pat apie e, įvairių problemų atsekamumą bei rinkos priemonių patvirtinimą. Taip pat labai svarbu pabrėžti tokį klausimą, kaip, tarp, kaip tarptautinis aplinkosaugos e, klausimų valdymas. Iki 2012 metų yra parengta atitinkama problema, e, atitinkama programa, kur, e, par, prie kurios yra prisidėjęs taip pat ir parlamentas ir tikiuosi, kad mūsų diskusijos su jumis taip pat padės pagerinti mano minėtus teisės aktus, tai yra dėl elektros ir elektronikos atliekų ir dėl biocido e, direktyvos ir dėl biocidų reglamento. Mes taip pat siekiame politinio susitarimo taryboje ir taip pat, aišku, seksime viską, kas vyksta Europos parlamente. Ponios ir ponai, kad pa, pasiektume tikros pažangos, mums tikrai reikės jūsų Europos parlamento palaikymo. Ta pažanga, kurios buvo pasiekta Europos Sąjungoje, yra susijusi su bendradarbiavimu ir dialogu aplinkosaugos rytyje. Ir manau, kad artimiausi šeši mėnesiai bus didžiulis iššūkis mums visiems. Aš kaip pirmininkė E, tarybos pirmininkė, norėčiau per tuos šešis mėnesius visuomet e, atvykti, bet kokią progą atvykti į jūsų komitetą ir su jumis diskutuoti. Manau, kad ES iš tiesų turi pasirodyti stipriai ir veikti nuosekliai. Ir mes turime visi siekti teigiamų rezultatų. Dėkoju Jums visiems už būsimą puikų bendradarbiavimą ir dėkoju uždėmesi. Ačiū. Ja, Dank, Frau für... Dėkoju, ponė tarybos pirmininkė, už tai, kad pristatėte Belgijos e, pirmininkavimo programą. Jūs sakėte, kad aplinkosauga yra esminė tema ir ji atsispindi jūsų programoje, tai mums tikrai yra malonu girdėti ir taip pat malonu girdėti, kad jūs sieksite sustarimo tarp parlamento ir tarybos, e, tai yra 27 valstybių narių, būtent e, kalbant apie tuos svarbius klausimus dėl elektroninių atliekų dėl e, lengvųjų komercinių automobilių ir dėl biocido reglamento. E, tikrai būtų jūsų pirmininkavimo sėkmė, jeigu pavyktų jums pasiekti susitarimo. Taip pat girdžiu, kad vakar ministrai kalbėjo, taip pat girdėjau, kad vakar ministrai kalbėjo apie Kankūno susitikimą, apie strategiją ir ES taktiką. Ir čia taip pat yra atsižvelgiama į tai, ką veikiame mes, ką veikia kiti. Uh, apie tai mes diskutuojame. Ir yra labai svarbu, kad mes siektume kelio, kuris atvestų mus į kiek įmanoma mažiau anglies naudojančią sistemą. Taigi mums reikia siekti pažangos šioje srityje, tuo turime būti suinteresuoti visi, o kalbant apie tvarų um, medžiagų naudojimą iš tiesų, kalbant apie VEE e direktyvą, mes turime puikią galimybę žodžius paversti darbais, nes tai yra puikus pavyzdys, kaip galima e, rinkti atitinkamus senus, atitinkamą seną techniką ir ją vėl panaudoti, perdirbti ir panaudoti. Yra daugybė kolegų norinčių pasisakyti. Taigi, pradėsime nuo politinių frakcijų koordinatorių. Richardas Dėveris kalbės pirmą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad regiono ministrė pirmininkauja ministrų taryboje ir manau, kad yra labai svarbu pabrėžti būtent regionų bendradarbiavimą ir yra labai svarbu, kad Flandrija dabar rodo pavyzdį ir kad jūs pirmininkaujate Europos Sąjungai. Mane šiek tiek nustebino, ponė ministrė, kad jūs pradėjote kalbėti apie finansinę krizę. Man atrodo, kad jūs tikriausiai manote, kad aplinkosaugos politika yra susijusi su kaštais ir tam tikrą prasme stabdo ūkio vystimasi. Tačiau galbūt mums būtent reikia pažangios aplinkosaugos politikos, kuri galėtų padėti ES išlikti konkurencingai. Man atrodo, kad aplinkosaugos politikos rytyje mes kol kas labai atsiliekame ir einame galbūt neteisinga kryptimi, bet aš nežinau, ar, jūs, ar aš jūs teisingai supratau. Man atrodo, kad mums reikia e, sėkmingos aplinkosaugos politikos ir mes galėtume sėkmingai dirbti, e, sėkmingiausiai visame pasaulyje dirbti, nes būtent tos šalis, kurios puikiai tvarkosi su ištekliais, E, jos ir yra, jų ūkis yra stipriausias. E, toliau kitas klausimas yra susijęs su tuo, E, kad, pavyzdžiui, Europoje, kalbant apie paukščių direktyvą ir natūralių buveinių direktyvą, mes matome, kad ES valstybės ar regionai turi įvairias koncepcijas, kaip įgyvendinti tuos teisės aktus ir dėl to kyla tam tikrų neramumų atitinkamuose valstybėse ar regionuose. Todėl norėčiau paklausti, e, ką e, galėtų padaryti Belgija ar komisija, kad būtų suvienodinti standartai ir kad tie standartai, vienodi standartai, jie turi būti. E, rengiami ne tik Kankūno konferencijai, bet ir apskritai, nes kol kas matome valstybių narių, kurios mažai kreipia dėmesio į tam tikrus aplinkosaugos klausimus. E, Jūs kalbėjote apie paspartintą finansavimą susijusi su, um, su Kankūnu ir yra labai svarbu, kad ES laikytųsi savo priisimtų įsipareigojimų. Na, o baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, vandens sritis yra taip pat labai svarbi, kad komisija yra parengusi geriamo vandens Tai yra žadėjo, komisija žadėjo parengti geriamo vandens direktyvą, tačiau jau metus mes girdime tik pažadus ir kol kas nematome jokio konkre, konkretaus rezultato. Taigi norėčiau paklausti, ką žada Belgija padaryti, kad pažadėti teisės aktai būtų inici, inicijuoti. Uh, E, Šis, šį klausimą mūsų kolega užduoda nuolat, bet atrodo, kad Flandrijos televizija e, jūs puikiai nufilmavo. Dabar sutiksiu žodį kolegijai Linda McKevin. Thank you, thank you, minister, for... Ačiū, ačiū gerbimoji ministrė, kad atvykote čia. Ir e, dėkoju, kad pristatėte pirmininkaujančio šalies prioritetus, kurie yra logiški atsižvelgiant į tartutinę darbo atvarkę. Na, pradėsiu nuo klimato kaitos. Jūs sakote, kad e, rengiamasi Kankūno susitikimui. Kopenhagoje, kalbantis su JAV partneriais, išiškė, kad mūsų veiksmai pasako daugiau nei žodžiai. ES visada kalba apie tikslus. Remiu 20 procentų tikslą, tačiau klausia, ar pirmininkaujančiai šalis iki Kankūno neplanuoja kažko nuveikti, įsiaiškindama, kaip valstybės narės įgyvendina savo įsipareigojimus ir kokią įtaką įsipareigojimų paketas turi mums, kaip užtikrinti užtikrinti, kad laikomės tų įsipareigojimų, kaip e, įgyvendinti biologinės įvairovės tikslą. Aišku, praėjo du metai, kai buvo patvirtinti tikslai, tačiau reikės aiškinti, kaip kiekviena valstybė pasistumėjo į priekį, ką nuveikė pagrindinės bendrovės. E, ir iš tikrųjų e, po dviejų metų jau kažkokių rezultatų būtų galima matyti. E, ką pramonė konkrečiai nuveikė, kuo gali pasigirti, kad sumažino CO2 išmetimus iš automobilių. Taigi noriu paklausti, ar aplinkosaugos prasme įgyvendinsit ir teisės aktų gyvenimo efektyvumą, kad būtų galima įsiaiškinti, ar a, konkrečiai yra kažkas padaryta siekiant 20-30 procentų tikslo, kad būtų galima įsiaiškinti, kiek jau esame pasiekę. O jeigu nieko nesame pasiekę, tai turime save kritikuoti už tai ir ne vien tik tai renktis kankūnui. Toliau, per ateinančius tris mėnesius komisija atliks standartų nustatymo procedūrą E, siekiant pakeisti sistemą ir dabar dirbsime su nacionaliniais ekspertais. Suprantu, kad reikia e, labai geranoriškai renkti tuos matavimo etalonus, tačiau noriu paklausti, ar jūs kaip ministrai savo posėdžių metu aptarinėsite tą benchmarking procesą? Ačiū. Ähm, Ponas Ekut, Ačiū. Aš kalbėsiu gimtają kalbą. E, ne visada turiu tokią galimybę, tačiau šį kartą, kadangi pas mus apsilankėsi mūsų regiono ministrė atsakinga už aplinkosaugą, norėčiau pakalbėti savo gimtają kalbą. Jūs mums puikiai pristatėte savo prioritetus, tačiau jie man pasirodė labai bendri ir norėčiau daugiau konkretumo dėl dviejų aspektų. Pirmiausia, klimato kaitos ir Kankūno susitikimo. Sakėte, kad sieksite parengti ES poziciją, kviečiate ES būti nuosekle, tačiau laikas tiksi mūsų nenaudai. Ir uh, Aišku, svarbu išsiaiškinti ir besivystančių valstybių pozicijas, taip pat tunų apsaugos klausimą. Štai spalio mėnesį E, minėjote, kad spalio mėnesį galima bus parengti poziciją dėl 30 procentų tikslo, dėl finansavimo. Ar tai yra anksčiausia data? Juk šios klausimus turime būti pasirengę išnagrinėti anksčiau, bet ne paskutinę minutę. Toliau dėl e, tvaraus e, žalivinių medžiagų tvarkymo. Uh, Vėlgi labai jautrus klausimas gente buvo kalbama apie priemonių atsiejimą, decoupling. Labai įdomi jūsų pastaba išsakyta vakar dėl to absoliutaus atskirimo. Bet manau, kad jūs per daug atsargiai e, žiūrite į 2011 metų e, kelio gairių žemėlapį, kurį parengė komisija pavyzdžiui, bio, ku, atsiprašau, bio atliekų srityje turėtumėte drąsiau imtis a, veiksmų, nes a, šiuo atveju kuras atliekos yra dažniausia sudeginamos, tačiau tai yra tik paskutinė utilizavimo pakopa, iki tol galima imtis atitinkamų kitų atliekų tvarkymo veiksmų. Taigi komisija apie tai taip pat kalba. Kalbėjote ir apie tvarų žaliavų tvarkymą, apie tai, kad mm, reikia nustatyti atitinkamas aplinkosauginės išlaidas Taip pat komisija ketina pateikti uh, apmokestinimo direktyvos pasiūlymą. Bet taip pat reikia įvertinti ir transporto bei energetikos išlaidų aspektus ir aš labai tikiuosi, kad jūs šioje srityje pasi, pateiksite konkrečių pasiūlymų anksčiau, kol atsiras e, tas gairių dokumentas. Ačiū. Jūs esate iš Niderlandų ir bet kada jums sudaroma galimybė kalbėti savo gimtąją kalbą, netgi tuo met, kai čia nėra Flandrijos ministrės. Pone Rosbach, e, labai ačiū. Pritariu anksčiau kalbėjusiems dviems kolegoms. Aš visiškai galiu pritarti. Man atrodo, kad šioje srityje trūksta praktinių priemonių, yra direktyvų ir teorinių tikslų, tačiau praktikoje matome, kad trūksta rezultatų ir kad keičiamasi tik tai dokumentais, rengiamos direktyvos, tačiau nieko konkrečiai nevyksta. Na, kalbame apie trečios kartos e, teisės aktus, kurie numato galimybę a, apdoroti visus išteklius, kurie yra išmetami siekiant antrinio panaudojimo. Nes priešingo atveju, jeigu taip nebus, e, išteklių mums tik, e, tiesiog pritrūks. Kitas žingsnis būtų spręsti e, atliekinio plastiko, plasmasės problemą. Su komisarė Damanakė apie tai kalbėjau, tačiau negavau konkretaus atsako. Ačiū, ponė Andarbo. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrai, kad atvyko. Europos Sąjunga, kaip žinote, yra vertinama kaip varomoji jėga aplinkosaugos rytyje. Na, po Kopenhagos mūsų įvaizdis šiek tiek nukentėjo, bet vis dėlto tenka nepamiršti, kad kai kurios valstybės anksčiau uh, buvo daug aktyvesnės nei kitos. Čia galiu pritarti ponui Zeiber, kuris sako, kad negalime savo ambicijų padaryti mažiau ambicingų. Mes turime laikytis įsipareigojimų iki Kankūno ir Nagojo susitikimų. Ir džiugu, kad jūs kalbate apie tų tikslų įgyvendinimą, sakėte apie įsipareigojimus šioje srityje. Čia priminsiu 2001 Göteburgė, 2002 Johannesburgė, vėliau 2006 prisimtus įsipareigojimus, šių metų kovo mėnesį tarybos išsakytas priemonės. Taigi mano klausimai tarsi pakartos anksčiau išsakytusius. E, klausiu, kaip šį kartą e, pirmininkaujančioji Belgija gyvendins biologinės įvairovės konvenciją praktikoje, kokie bus konkretus įsipareigojimai, noriu e, žinoti, kaip jūs konkrečiai savo pirmininkavimo metu to sieksite ir kaip e, praktiškai įgyvendinsite gruodį e, vadovų tarybos prisimtus įsipareigojimus, kaip renksitės dešimtai šalių konferencijai Nagojoje kaip e, bus skiriamos lėšos ir kaip bus įgyvendinamas ABS protokolas. E, taip pat dar vienas e, kontroversiškas klausimas - genetiškai modifikuoti organizmai. Komisija yra parengus dokumentą, kurį jūs ketinate svarstyti. Norėčiau paklausti, koks jūsų požiūris jo atžvilgiu. Ačiū. Pone Van Bremt. Dėkoju, kalbėsiu savo kalbą, man didžiulė garbė tai daryti šiandieną. Du prioritetai, kuriuos minėjo kiti kolegos, tai yra klimato politika ir e, sritis, kuri šiek tiek mane nustebino, tai yra tvarus atliek, atsiprašau, tvarus išteklių e, valdymas. Pradėkime nuo klimato kaitos. E, dvi pastabos ar klausimai susiję su jūsų paminėtais tikslais. Kalbėjote apie tas su sąlygomis susijęta pasiūlymą dėl 30 procentų tikslo. Aš tam ne visiškai pritarčiau. Aš manau, kad klausimą reikia nagrinėti iš kitos pusės. Aš manau, kad pirmininkaujančioji šalis turėtų su taryba, e, per tarybą ieškoti konsensuso Ir antra, manau, kad e, savo e, tikslus turėtume išsakyti tarptautiniams partneriams. Žinau, kad 27 valstybių e, rate labai sunku kartais rasti kompromisą, kartais sunku prastumti savo tikslus, tačiau vis dėlto Dar viena pastaba. Jūs sakote, kad reikia gyvendinti savo politiką orientuotą į rezultatus. Ir mane šiek tiek stebina tai, kad komisijoje diskusijos vyksta, o aplinkosaugos ministrų taryboje ne, kad šiuo atveju komisija diskutuoja dėl galimybės numatyti papildomą subsidijavimą angli... anglės pramoniai tai yra susiję su būsimu energijos gavybos priemonių paketu. Ir ateityje bus atsisakoma anglies naudojimo elektros energijos gamyboje. Ir čia manyčiau, kad aplinkosaugos ministrų taryba, taryba turėtų pasiūsti aišku signalą apie išteklių, konkrečiai 3 milijardų eurų subsidijų pavydalų panaudojimą kitose sritise. Esu įsitikinusi, kad geriau e, šios pinigus būtų panaudoti atsinaujinančios energijos vartojimo skatinimui, nes tai e, yra labiau ilgalaikė perspektyva. E, džiugu, kad Belgijos uh, pasiūlyta cradle to cradle idėja e, yra jau pradėta nagrinėti. Šį rytą aptarinėjome kai kuriuos susijusius aspektus. Mes e, norėtume, kad būtų susitarta jau pirmojo svarstymo metu. Aš manau, kad pirmininkaujant Belgijai galime pasiekti sėkmės, bet reikia apibrieštumo, beje, reikia atviros taikymos ryties ROKS ir WE direktyvams. Manau, kad tuo reikia įtikinti tarybą, nes Tai reikš, kad konkrečioje srityje elektros ir elektronikos atliekų srityje atsiveria dar nauja politikos įgyvendimo galimybė. Mūsų frakcija beje neparėmė e, šios pozicijos, tačiau bendra parlamento pozicija buvo šias direktyvas neįtraukti E, saulės energijos plokščių. Būtų gerai, kad taryba galų gale apsispręstų, nes būtent tai yra tamprai susiję su atsinaujinančių išteklių tvarkymu. Man atrodo, kad saulės energijos plokštės yra e, atsinaujinančios energijos naudojimo dalis. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Stas ir tada bus pasisakę jau visi belgai ir flamandai. Ačiū. Um, vrodom, ministru... Ir Mm, Pone pirmininkė, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų posėdį. Norėčiau pasisakyti dėl pirmojo Jūsų prioriteto, dėl klimato, nes yra tam tikrų temų, kurių Jūs nepaminėjote. Pavyzdžiui, biologinis kūras. Jūs žinote, kad šiuo metu yra labai daug diskutuojama šią temą, tai yra tikrai labai jautri tema. Uh, ir kai kurie kalba apie 4,5 milijonus hektarų, kurie bus skirti biologinio kūro auginimui, bet tai juk yra visos Danijos plotas. Tai, taigi mes turime e, kalbėti apie biologinio kūro sertifikavimą ir apie jo tvarumą. Manau, kad e, pagrindinė problema yra tai, kad yra nepaisoma kriterijų dėl netiesioginio žemės ploto panaudojimo. Ir čia kyla panašios problemos, kurios yra susijusios su e, biomasės tvarumo kriterijais ir dėl čia norėčiau užduoti jums klausimų. Uh, E, Pone ministre, ką jūs žadate daryti taryboje? Ar jūs suvokėte apskritai šias problemas? Ar jūs žadate į savo darbo tvarkę įtraukti ir šį klausimą? Ar jūs galėsite pasirūpinti, kad problemos susijusios su netiesioginiu žemės naudojimu biologinio kūro augal, augalų auginimui e, yra susiję su biomasės tvarumo problema. Tai yra lygiai taip pat susiję su CO2 išmetalų problema ir mes tokiu būdu sumažintume gali, savo galimybę siekti klimato e, tikslų. Na, dabar norėčiau užbaigti kalbėtojų sąrašą. Ar dar norėtų kas nors paprašyti žodžio? Jeigu ne, tai tuomet viskas kalbėtojų sąrašas yra baigiamas. Taip. E, Pastebėjau dar tuos kolegas, kurie, kurie kelia rankas, jūs visi esate įtraukti. Taigi, o dabar suteikiu ministrai progą atsakyti. Dank u wel, eh, dames en heren, parlementsleden, eh, voor eh, de vele tussenkomsten en de. Dėkoju, ponė pirmininkė, už jūsų pasisakymus ir už tai, kad jūs parodėte didelį susidomėjimą mūsų prioritetais ir mūsų ambicingais tikslais yra labai daug įdomių idėjų, į kurias mes, aišku, atkreipsime dėmesį, tačiau pabandysiu e, apibendrinti jūsų užduotus klausimus ir taip pat išskirti tam tikrus prioritetus ir ambicingus tikslus. Visų pirma, pradėsiu nuo klimato temos. Čia buvo įvairių klausimų, kurie tikrai buvo teisėtai suformuluoti ir užduoti, nes iš tiesų tai yra didžiausias šių metų rudens iššūkis. E, mes visi žinome, e, kad sužlugo Kopenhagos konferencija ir galima sakyti, kad mes laukiame, tikėjomės daugiau, tačiau vis tik pavyko pasiekti tam tikrų susitarimų ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau remsimės tai susitarimais ir pasinaudosime galimybę juos dar labiau išplėsti. E, taip pat mes susidurėme su vienu labai konkrečiu iššūkiu Kankūne. Mes turėtume uh, atsižvelgti į keletą dalinių susitarimo aspektų ir manau, kad mums tai pavyks. NRV ir kitas mūsų, e, mūsų iššūkis yra tai, kad mes turime prisimti tokį pavyzdinį vaidmenį, tam tikrą prasme tokio lyderio, pionieriaus vaidmenį ir mes nenorime kaltinti kitų arba lygiai taip pat prisimti e, dėl Kopenhagos žlugimo kaltę tik tai savo. Taigi mes nenorime būti kaltinami ir dėl to, kad, e, kad e, galbūt ir ateities dėrybos žlugs, nes, pavyzdžiui, dėl Kopenhagos visa kaltė buvo verčiama būtent Europai, Europos Sąjungai. Pradžioje aš sakiau, kad aš e, didelį dėmesį skirsiu harmonizavimui, e, technologijų perdavimui ir, aišku, e, geresniam e, anglės rinkos veikimui. Taip pat buvo užduotas klausimas, kaip konkrečiai mes įgyvendinsime e, tą programą. Mūsų veiksmai yra nustatyti. 2,4 milijonai eurų yra skirti iš ES ir jau yra konkretizuotos tos lėšos yra ECOFIN tarybos e, ataskaita ir manau, kad e, dar ateityje gausime kažkokių patikslinimų, tačiau dabar e, tose išvadose yra aiškiai parašyta, kam bus skirtos, kaip bus paskirstytos tos lėšos. Ir manau, kad būtent veikdami tokiu būdu mes galėsime susigražinti pasitikėjimą. Taip pat mes turime užduoti klausimą, ar mes esame pakankamai ambicingi. E, tų tikslų siekimas visuomet yra susijęs su tam tikromis sąlygomis. Ir aš e, kol kas ir mano pozicija yra susijusi su sąlygomis. Mes siekiame 20 procentų sumažimo, tačiau galbūt net ir 30, jeigu e, kitos valstybės e, panašiai elgtųsi. Ir čia aš norėčiau paminėti komisijos komunikatą, kuriame aiškiai pasakyta, kad būtų įdomu kalbėti apie 30 procentų tikslą be jokių papildomų sąlygų ir apie tai mes diskutuosime spalio mėnesio taryboje. Ir mes bandysime kalbėti apie tai, ar mums pavyks ES pasiekti e, panašaus susitarimo. Tuomet galėtume kalbėti apie abiems e, e, sutarties pusėms naudingą sprendimą. Atsiprašau, dar turiu pasižiūrėti į savo užrašus, ar tikrai viską pakomentavau, toliau pereisiu prie biologinės įvairovės. Čia sutarties šalių konferencija įvyks spalio mėnesį jau dabar yra rengiamasi tai konferencijai? Tad e, tikrai esame nusistatę aišku požiūrį. Dėl ABS dar ne viskas aišku, nes kol kas dar tęsiasi diskusijos, Monrealė jos dar nebaigtos. Ir kol kas reikėtų palaukti ir pažiūrėti, kaipgi viskas susiklostis. Tad tikrai dar apsvarstysime viską palaukia rezultatų. Toliau be abejo akivaizdu, kad mes turime siūsti aišku signalą dėl savo pozicijos ir taryboje taip pat vyks intensyvios diskusijos ir um, diskutuosime apie šiuos klausimus rudenį. Buvo priimtas sprendimas kovo mėnesį Tačiau mes nenorime užbėgti už akių galimiems e, Monrealio sustikimo rezultatams. Daugelis žmonių klausė, kaip integruosime ir įtrauksime bioįvairovę į kitas politikos rytis, pavyzdžiui, į BŽUP. Biologinė įvairovė turėtų būti integruota į BŽUP, į žuvininkystę, pavyzdžiui, kitas rytis. Manau, mes tikrai turėsime pagalvoti, kaip tai padaryti, nes akivaizdu, kad reikia integruoti bioįvairovę. Viena iš kolegių kalbėjo, viena iš parlamento narių kalbėjo taip pat ir apie šį klausimą toliau ger, geriamasis vanduo. Tai yra vienas iš klausimų pirmininkaujančių trejato programoje. Kaip žinote, tai bus, tiksliau, tai yra Ispanijos, Belgijos ir Vengrijos trejato pirmininkavimas ir mūsų trejato programoje jau yra gerimo vandens klausimas ir be abejo diskutuosime dėl direktyvos. Taip pat e, kolegos kalbėjo apie tvarų medžiagų tvarkymą. Ir e, turime ir šiuo klausimu konkrečius dokumentus parengtus, taip pat dar laukiame, kol bus parengtos gairės, kelio gairės, bet svarbu yra ne vien dokumentai, labai svarbus yra ir konkretus veiksmai, kurių imsimės. Ir šis klausimas taip pat yra įtrauktas ir į internetinį tinklalapį, kuriame pateikiama informacija apie Belgijos pirmininkavimą. Ir jei leisite, apie kai kuriuos dalykus šiek tiek smulkiau pakalbėsiu, apie ekodizainą pavyzdžiui. Tikrai šį klausimą svarstysime, taip pat kaip ir atliekų eksportą. Tas klausimas irgi bus svarstomas. Taip pat galima kalbėti apie į rinką orientuotas priemonės ir ekologinį e, atspaudą arba perdirbimą bei sertifikatus susijusius su žaliaja elektros energija. Visa, apie visą tai buvo diskutuota ir tai taip pat buvo labai teigiamai vertinta. Tai yra visur įdomios idėjos Ir tie perdirbimo tikslai taip pat yra e, labai įdomi tema, kurią mes turėtume ir toliau nagrinėti ir kiek tai įmanoma, mes pabandysime įtraukti į savo e, vykdomą teisėkuros darbą, tačiau bet kokiu atveju gruodžio mėnesį pateiksime oficialias tarybos išvadas, juose taip pat bus galima atsižvelgti į daugelį dalykų ir tikiuosi, kad bus puikiai puikus darbo rezultatai ir mes pirmą kartą istorijoje ES lygmenių diskutu aptarnėsime šitas temas. Atrodo, kad viską jau atsakiau, tiesa dar biomasė ir biokūras. Dėkoju kolegai Stas už, už šį e, klausimą. E, iš tiesų jis įtrauktas į spalio mėnesio ministrų tarybos darbo tvarkę iš tiesų čia svarbiausias yra kriter, tvarumo kriterijus ir jis yra svarbus ir dėl e, ekologinių tikslų. Ir aplinkosaugos ministrų taryboje mes norėsime e, kiek detaliau panagrinėti šį klausimą, nes jis yra labai svarbus ir medžiagų tvarumui. Šiame kontekste būtent mes ir e, kalbėsime apie biomasę. Tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus. Tikiu, e, dėkoju. Aišku, yra ir kitų klausimų. Antrasis klausimų raundas Margaret Auken. Ja, tak, formand, og tak til uh, miljøministeren, og jeg fortsætter. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir taip pat norėčiau padėkoti aplinkosaugos ministrai. Uh, toliau kalbėsiu savo gimtają kalbą, kadangi šiandien mes būtent kalbame mažumų kalbomis. Norėčiau užduoti klausimą dėl biudžeto, tačiau norėčiau paaštrinti tą klausimą, nes iš Belgijos kaip pirmininkaujančios valstybės mes išgirdome, kad reikia labiau rūpintis aplinką, Ir taip pat komisaras vakar pasakė, kad bus geresnių priemonių, tačiau viso to nepavyks įgyveninti, jeigu nebus lėšų. Mes turime užtikrinti geresnį finansavimą aplinkosaugos klausimams. O kalbant apie e, biudžeto reformą, iš tiesų mes susidurėme su tokia. E, išskirtinė situacija, nes ta reformos galimybė atsiranda tik kas dešimt metų. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip, ką Belgija e, padarys, kad ji užtikrintų, kad e, tas lėšų padidėjimas e, būtų diskutuojamas, kalbant apie biudžeto reformą, kad jau rugsėjo mėnesį galėtume sužinoti, kad, e, kad į visus šios tikslus ir visus uždavinius žiūrima rim, rimtai, nes visa kita apie tai, e, tai, tai, apie ką mes kalbame, e, prie nieko neprives, mes negalėsime tiesiog finansuoti tokių svarbių projektų kaip Life Plus ir, ir kitų projektų. Dėkoju, sako pirmininkas Jose Manuel Fernandes. Excusez-moi, mais j'étais encore dans la traduction. Atsiprašau, aš vis dar klausiausi vertimo ausinėse. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau ministrai pasakyti, kad tikrai sveikintinas yra tas ambicijų lygis, kurį jūs pristatėte. Kalbėjote apie veiksmingumą, apie tvarų ir tausų vystimasi Ir tikrai tas ambicingumas turi persikelti ir į programas, bet taip pat ir į konkrečius veiksmus. Tikiuosi, kad dabartinė finansinė krize bus gera motivacija ir paskatins mus perėti prie tokios visuomenės, kuri daugiau dėmesio skiria atliekų rušiavimui ir perdirbimui. Taip pat tikiuosi, kad tapsime tikrai veiksminga, efektyvia visuomenė. Aš buvau biologinių atliekų dokumento pranešėjas ir tas dokumentas buvo patvirtintas. Uh, E, vienareikšmiškai dauguma jam pritarė ir tikiuosi, kad komisija pateiks ir teisės akto projekto pasiūlymą šiuo klausimu. Na, o iš pirmininkaujančios šalies taip pat tikiuosi, kad šis klausimas bus nagrinėjamas, kad jam bus skiriama pakankamai dėmesio. Ir turime užtikrinti ir pasistengti, kad komisija pateiktų tokį pasiūlymą. Iki šiol komisija šiuo klausimu laikęs gan prieštaringos pozicijos. Iš pradžių sakė, kad teisės aktuose nėra jokių spragų, vėliau jie pradėjo sakyti, kad reikia daugiau reguliavimo ir reglamentavimo. Pavyzdžiui, dėl atliekų kompostavimo nuostatų suderinimo paaiškėjo, kad toj srity reikia kažką dar daryti. Tad e, reikia pareikalauti, kad komisija laikytųsi aiškios pozicijos ir tikiuosi, kad e, na, bus galų gale apsispręsta kažką daryti ir kad mes pradėsime supaprastinti dabartinę sistemą. Dabartinė sistema yra sudaryta iš įvairiausių nuostatų, įvairiausių teisės aktų. Na, o mes turime reikalauti aiškumo teisinio užtikrintumo, paprastumo, o to pasieksime per vieną bendrą direktyvą. Tačiau neužtenka vien ambicingų tikslų, reikia taip pat nepamiršti ir realizmo. Todėl manau, kad turime kiek galima greičiau įvesti tam tikrą privalomą pasirenkamą principą. Jis tikrai būtinas tiek aplinkos saugos, dėl aplinkos sauginių priežasčių, tiek dėl ekonominių. Norėčiau paklausti, ar turite kažkokių konkrečių planų, kokią nors strategiją numatę šiam konkrečiam klausimui. Ir man atrodo, kad jeigu turit kažkokių planų, tai galėtumėt apie tai pakalbėti. Gal galėtumėt bent kažką pasakyti ar bandysite kažkaip eiti prie tos atliekas perdirbančios visuomenės, visuomenės, kuri gali kovoti su klimato kaita. Biologinė įvairovė taip pat labai svarbus klausimas ir aukštos kokybės kompostas tikrai ypatingai svarbus klimato kaitos kontekste, tai labai svarbu ir dirbožėme kokybės gerinimui ir taip pat tai labai svarbu ir finansinių atžvilgių Tad yra daug labai svarbių elementų ir aš manau, kad turėtumėm išsikelti labiau ambicingus tikslus ir turime imtis iniciatyvos ir pareikalauti direktyvos. Kristina Gutierės Kortinės, prašau. Ačiū pirmininkė, dėkoju ministrai. Labai Džiugu, kad jūs ir už aplinką, ir už kultūrą esate atsakinga ir tikrai tai yra retas atvejis, kai jūs turite tokius du skirtingus portfelius ir tikrai dirbate, manau, šiek tiek kitaip nei visi kiti ministrai. Ir svarbu, aišku, na, ne tik įsivaizduoti, kaip viskas vyksta, ne tik įsivaizduoti, kaip e, jūs puikiai dirbsite, bet reikėtų palaukti ir pažiūrėti, kaip praktikoje jūs dirbsite ir ko pasieksite. Tad tikrai džiugu, kad jūs kalbėjote apie m, mm, tvarias tauses medžiagas, man tai ypatingai svarbus klausimas. Nes šis klausimas labai svarbus mūsų visuomeniai, ypatingai tam tikriems sektoriam, tokiam kaip statyba, pavyzdžiui, nes jie prisideda uh, prie šio proceso daugiausiai, jie su to daugiausiai susiję uh, ir reikėtų na, pagalvoti apie ateitį, apie ateities statybas, apie tai, kiek jų vyks kiek bus sukuriama atliekų ir taip toliau. Pagalvokime apie tai, kasgi daroma, kai yra nugriaunamas pastatas, kas daroma su tom atliekom, kur jos dedamos. Man atrodo, kad kiekvienu tokiu atveju reikėtų kalbėti ne apie pastatų nugriovimą, o pastatų konservavimą, pastatų atnaujinimą, restauravimą ir uh, tokiu būdu galbūt aplinkosauginiu požiūriu procesas būtų daug naudingesnis. Ir man atrodo, kad jūs e, galite kelti šį klausimą, galite jį pradėti svarstyti. Tikrai buvo atlikta daug tyrimų, pavyzdžiui, Princeton universitetas dabar vykdo vieną tyrimą ir nagrinė padėti įvairiose šalise, pavyzdžiui, Austrijoje. Ir jų tyrimų rezultatai rodo, kad pastatų restauracija yra ne tik naudinga aplinkai, bet ir sukuria labai daug darbo vietų. Jei investuosime į rekonstrukcijos darbus tūkstantį eurų, tai ne tik gausime gražos piniginio atžvilgių, bet ir sukursime daug darbo vietų. Taip pat e, noriu pakalbėti apie naftą ir apie neatsinaunančius energijos šaltinius ir jų medžiagas, kurios yra naudojamos statybose. Na, o grįžtant vėlgi prie to restauravimo darbų, tai taip pat labai svarbu todėl, kad šios darbo vietos yra sukūriamas vietiniams žmonėms. Tų darbo vietų tikrai neužims iš Kinijos atvykę žmonės. Dažniausiai restauravimo darbus vietoje vykdo vietos žmonės. Tai taip pat labai svarbus elementas. Ir tikrai reikėtų, kad pirmininkaujantį šalis imtųsi šio klausimo, kad skirtų jam pakankamai dėmesio, kad keltų šį klausimą ir kad jis būtų nagrinėjamas. iš tiesų kolegijai labai rūpi istorinis architektūrinis paveldas. Toliau stiksiu žodį Vitorijo Prodi. Grazie, non parlerò uh, fiammingo. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrai. Na, nemoku uh, flamų kalbos, bet norėčiau savo gimtają kalbą išsakyti jai padėką, padėkoti jai. Manau, kad viena iš priežasčių, dėl kurios sustojo dėrybos, yra ta, kad mes realiai nepateikėme politinės deklaracijos, kuri atitiktų mūsų įsipareigojimus išsakytus balyje. Ir kol to nepadarysime, kol tinkamai nesureaguosime, nieko nepasieksime, nebus bendro sutarimo. Ir turime tai, ką turime dabar. E, matome, kokią situaciją dėl klimato atšilimo, dėl mūsų gamtinių išteklių turime suvokti, kad mūsų tie gamtiniai natūralūs ištekliai yra, nėra begaliniai, jie kažkada baigsis. Ir taip pat turime suvokti, kad mūsų galimybės ir pajėgumai metabolizuoti atliekas taip pat yra riboti. Ir manau, kad reikėtų pradėti keisti mūsų požiūrį į iškastinį kūrą, nes tas kūras ne tik kenksmingas aplinkai, bet jo ištekliai taip pat kažkada baigsis. Taigi mums reikia ne tik tai tvaraus išteklių valdymo, bet reikia ir grįžti prie šaknų, grįžti prie esminių klausimų, prie to ribotumo išteklių, gamtinių išteklių. Ir reikia šį klausimą nagrinėti politinę prasme. Tai nėra vien tik technologinis klausimas. Nepakanka kalbėti vien tik apie geresnį išteklių panaudojimą. Turime imti sprendimų ir politinių lygių ir turime suvokti, kad elgiamės tikrai neprotingai, jei neturime bendros pasaulinės sistemos užtikrinančios sąžiningos prieigos prie gamtinių ir natūralių išteklių būsimosioms kartoms. Tikrai, jei nesukursim tokios sistemos, tai išteklių pradės trūkti ir galiausiai atsitiks taip, kad išteklius valdys ir prie jų prieiga turės tie, kas rankose laikys ginklus. Dar norėčiau apie klimato atšilimą pakalbėti. Būtina pereiti nuo iškasnio kūro prie atsinaujinančio energijos šaltinių ir tai reikia padaryti kiek galima greičiau. Negalima leisti, kad atsinaujantis energijos šaltiniai sudarytų tik 20 ar 30 procentų energijos šaltinių. To nepakanka. Jau yra įvairių programų, kurios parodė, kad jei nedelsiant pereisime prie atsinaunančių energijos šaltinių, tai bus naudinga ir ekonominė finansinė prasme, tai padės išeiti ir iš finansinės krizės ir todėl turime imtis atsakingų ir ištingų žingsnių. Dėkoju, Krista Klas. Dėkoju, ponė tarybos pirmininkė nuo didelių, stambių politinių temų reikia grįžti prie labai aktualių problemų. Štai man labai džiugu girdėti, kad Belgija savo pirmininkavimo laikotarpiu nori pasiekti politinio susitarimo dėl biocidų. Dėl aš, kadangi aš esu paranešė šiuo klausimu ir mano klausimas būtų toks, kiek tarybai jau pavyko pasiekti susitarimo. Mes Europos parlamente, bent jau čia komitete, nustatėme labai aiškę liniją, aiškę poziciją e, jau rugsėjo mėnesį ir yra vienas svarbus dalykas, e, kad mes norime e, nustatyti griežtus ir aiškius kriterijus ir taip pat, kad būtų aiškiai apibrėžtos išimtis Kitas dalykas, kuris mums labai rūpi, yra tvarumas. Taip pat bandymai su gyvūnais. E, mes norime kiek įmanoma sumažinti bandymus su gyvūnais, nes nenorime, kad bereikalo būtų kankinami gyvūnai ir visa ta eilė testų, kurių reikalauja biocidų reglamentas, yra dėl to labai kritikuojama. Todėl aš norėčiau paprašyti tarybos kad ji aiškiai apibrėžtų, kokių bandymų būtinai reikia, o kokių mes galėtume atsisakyti. Nes nebūtinai viską reikia testuoti ir bandyti. E, ir galbūt galima atsisakyti tam tikrų bandymų e, su gyvūnais. Yra labai svarbu saugoti vandenį. Richardas Zeber paminėjo van, geriamo vandens e, reglamentą. Man atrodo, kad yra valstybių narių, kurios e, turi tam tikrų baimių dėl bendrų ES galiojančių taisyklių. Ir manau, kad mums būtų labai svarbu turėti bendrą e, bendrijos autorizavimo sistemą ir visuomet turime turėti omeny gerimo vandens kokybę. Taigi, manau, kad mes turime e, pasiremti vandens e, pagrindų direktyvą ir e, pasiremti jos gerosiomis nuostatomis. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad turėtų būti įmanoma turėti bendrijos leidimą, kurio e, kaštai būtų ne nelabai dideli būtų finansuojami, nes e, šioje srityje dirba daug smulkių ir vidutinių įmonių ir todėl e, taryba turi daryti viską, kad mes pasiektume kiek įmanoma pigesnio varianto. Ačiū. Dėkoju. Na ir Ivo Belet pabaigs šį klausimų raundą. Ehm, Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Gerbiamoji ministrė, linkiu Jums visokiojo pasiekmės pirmininkaujant ir siekiant ambicingų tikslų, gyvendinant prioritetus, mažinant CO2 išmetimus transporto sektoriuje per lengvųjų transporto priemonių reglamentavimą. Manyčiau, kad šis dosie bus baigtas jums pirmininkaujant, tačiau to nepakaks. Suprantama, CO2 iš lengvųjų transporto priemonių išmetimų mažinimas yra vienas iš prioritetų ir būtų puiku susitarti e, jau kankūne. Tačiau iš esmės tai yra daugiau energetikos klausimas, svarbus ir aplinkai. E, mums labai svarbu ir toliau nemažinti spaudimo jūsų partneriams, kad būtų priimti sprendimai dėl elektravaromų transporto priemonių. Komisija jau turi konkrečių pasiūlymų dėl standartų taikytinų šioms transporto priemonėms. Pirmininkaujant Ispanijai buvo imtas iniciatyvų ir tikrai būtų gerai, iš jūsų, kaip ministrės atsakingos už aplinką, gauti patikinimą, kad jūs ir toliau darysite spaudimą, kad būtų susitarta dėl elektravaromų transporto priemonių standartų, kad jau galėtume juos pasiūlyti kitoms šalims partneriams kitais metais. Na, o prieš suteikdamas e, ministrai žodį, kad jis atsakytų, e, kad jie atsakytų į klausimus, norėčiau pasveikinti pona Antonijo Abrami. Jis atvyko iš Venecijos, kad galėtų su mumis pakalbėti apie Europos aplinkos baudžiamojo teismo įsteigimą. Na, o dabar suteiksiu žodį poniai ministrai. Ačiū. E, ponios ir ponai, visų pirma, norėčiau padėkoti už e, labai pozityvius mūsų prioritetų vertinimus, už tai, kad jūs e, išsakėte įvairių palinkėjimų. Na, iškėlėte įvairių svarbių klausimų, ponė Algan, kalbate apie finansavimą. Iš tikrųjų, e, E, jūsų pastaba pagrista, nes norint įgyvendinti politiką, reikia turėti lėšų e, toms priemonėms įgyvendinti. Ir kitų metų pradžioje apie tai bus diskutuojama. Tai yra esminis klausimas, kurį kėliau savo pasisakymo metu. Manau, kad reikia daugiau matomumo, reikia kalbėti apie ekosistemų ekonominę vertę, apie tą didesnį matomumą. E, tai sėtina su pono e, Siper iškeltų klausimų. Jūs kalbate apie finansavimą ir klimato kaitą. Iš ties šių dviejų klausimų atskirti negalima. Uh, Dabar e, gyvename finansų krizės metu ir tai yra galimybė pereiti prie mažai anglės dvideginio išskiriančio ūkio. E, negalime laukti, privalome pasinaudoti progą. Kol kas pasiekėme aklavitę, išgyvename krizę tačiau būtų labai gerai, kad ją pasinaudotume kaip galimybę pereiti prie mažai anglės dvideginio išskiriančios ekonomikos. E, be kita ko, tai reikalauja e, ekonominių klausimų sprendimo, ar tai darysime mūsų pirmininkamo metu, biologinis kur, biologinės atliekos. E, būtent E, šioje srityje savo pirmininkamo metu taip pat sieksime pažangos. Pone Gutierės kalba apie e, žaliavų tvarkymą, apie miškus. Manau, kad pasinaudodami progą turėtumėm skatinti pakartotinį atliekų naudojimą ir skatinti tvarų žaliavų valdymą. Na, o kalbant apie atliekų tvarkymą, reikia žiūrėti, kaip galima e, jas tvarkyti taip, kad būtų galima jas pakartotinai panaudoti. E, šį klausimą susiečiau su pono Prodžio pasisakymu. Jis sako, kad mūsų ištekliai yra riboti ir kažkada išseks. Taip, šios klausimus reikia aptarinėti aplinkos ministrų tarybose. Taip pat pasižymėjau e, klausimą dėl biocidų. Norėtume taryboje pasiekti politinio susitarimo jų atžvilgių. Taip pat minėjau gerimo vandens direktyvą. E, labai trumpai norėčiau grįžti grįžti prie klausimo dėl e, laikotarpių ir pačios strategijos. Savame suprantama, į e, tarybos darbo tvarkę jau įtrauktas klausimas dėl tvaraus e, žaliavų tvarkymo, tačiau taip pat jau prasidėjo pirminės diskusijos dėl mūsų pozicijos kuri bus išsakyta Kankūne. Procesai turi būti skaidrus. Mes turime tinkamai e, išdėstyti informaciją ir apie tai bus kalbama spalio e, ministrų taryboje. O bendrųjų reikalų taryboje bus pateikta bendroji strategija ir pozicija to sieks pirmininkaujančioji šalis. Na ir paskutinis klausimas Ponas Belėti klausia apie elektrą varomas transporto priemonės. Tai yra svarbu ir pramonės bei energetikos prasme, bet taip pat e, tokios transporto priemonės bus ekologiškos, taigi tai yra e, svarbu ir aplinkosauginė prasme. E, ketiname bendradarbiauti su kolegomis dirbsiančiai šiuose sritise, kurie ir toliau šios klausimus nagrinės. Apibendrindama norėčiau visiems padėkoti už labai įdomius klausimus, už pirmininkaujančios šalies programos įvertinimą. Aš norėčiau su jumis palaikyti nuolatinius atvirus ryšius. Esu pasiruošusi nuolatos diskutuoti, atvykti į parlamentą kad būtų galima pasikeisti nuomonėmis apie veiksmus, e, kuriuos vykdysime per ateinantį pusmetį manau, kad kartu galime pasiekti labai daug. Ačiū. Labai ačiū. Europos parlamentas ir mūsų komitetas konkrečiai yra pasiruošę siekti pažangos visose sritise, dėl visų teisės aktų, kuriuos minėjote. Savo delegaciją siūsime į Rinagoją ir į Kankūną. Ir e, aišku, tai darysime nenukrypdami nuo Lisabono sutarties. Pribrendo laikas ne tik komisijai ir tarybai apjungti savo jėgas, bet ir parlamentui įsilieti į šį procesą. Uh, E, per e, delegacijų vadovus ir abiejose šiuose konferencijose aktyviai dalyvauti. Taigi per ateinančius keletą mėnesių matysimės dažnai. Ačiū labai ir iki greito. O dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Jau pasisveikinau su profesoriumi Antonino Abrami ir jo delegacija. Jis mums pristatys idėją apie e, galimą e, tarptautinio baudžiamojo teismo įsteigimą. Tai būtų teismas, kuris nagrinėtų e, nusikaltimus aplinkosaugai. Profesorius ir jo delegacija atvyko iš Venecijos, iš Tarptautinės aplinkosaugos mokslų akademijos. Dėkojame už tai, kad atvykote į Briuselį ir ketinate mums pristatyti šį projektą. Taigi, nešvaistydami laiko, mes iš karto suteiksime žodį jums. Pirmiausia, ponui Fernandės. So, Sie können von dort aus Manau, kad jūs galite kalbėti iš tos vietos, kurioje sėdite, arba galite ateiti čia pas mus, tam, tuomet būsite ma geriau matomas parlamento nariams. Here. All right. Okay, so I give you the floor to present uh, as concise as possible. Suteiksiu Jums žodį, kad galėtumėt kiek galima glausčiau pristatyti šį klausimą. Dėkoju ir esu tikrai labai um, e, dėkingas už tai, kad mes čia nagrinėjame Europos aplinkos baudžiamojo teismo įsteigimo klausimą. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šios institucijos kūrimo, dirbo ties tuo, manau, kad tai yra vienas, viena esminių temų, nes e, kalbant apie mūsų ateitį, apie biologinės rušies žmogus ateitį, iš tiesų yra labai svarbu kalbėti apie e, tam tikras problemas. Pasikvietę mane į šios, į šios klausimus, jūs man užtikrintoje, mane patikinote, kad daugam rūpi šis klausimas, yra labai svarbu kalbėti apie e, žmogaus teisę į laisvę, tačiau kita vertus savo veiksmais. E, e žmogus turi rodyti, kad jis siekia pažangos ir prisiema kolektyvinę atsakomybę dėl biologinės įvairovės ir biosferos išsaukimo. Mokslų akademija norėtų suteikti jums savo žinias ir e, pabandyti prisidėti prie konsensuso siekimo. Mes taip pat e, turime e, stebėti e, likimą ir mes turime suprasti, kad tikslas, kurios siekiame, yra vertas e, to, to, turime to siekti ir turime tikrai negailėti jėgų nei laiko. Nes katastrofa jau prasidėjo. Gerbiami komiteto nariai, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti aplinkos e, komiteto pirmininkui už tai, kad jis suteikė man tokią garbę ir pakvietė mane kaip Tartutinės aplinkos mokslo akademijos pirmininką atvykti čia pas jūs ir pristatyti tam tikras priežastis, dėl kurių keliama ši teismo idėja. Taip pat noriu padėkoti ir komiteto nariams už tą dėmesį, kurį jie parodė ir tikiuosi, kad ir toliau domėsitės šiuo projektu. Na, visų pirma, norėčiau priimti, priminti laišką, kurį 13 dieną gavau iš jūsų komiteto, taip pat ir oficialų iš komiteto pirmininko. Ir norėčiau pasakyti štai ką. Visų pirma, kodėl reikia reformų? kyla problemų, kai yra keičiami gamtos ištekliai ir tai kelia grėsmę žmonėms, žmonių sveikatai ir tas santykis tarp žmonių ir gamtos, kaip matome iš istorijos, visuomet sviruojant tokios agresijos ribos. Ir dėje, kai žmogus tyčia elgesi agresyviai su aplinka, jis tą aplinką užnuodyje. Ir e, visai nesenai matėme, kokios vyko tragedijos, pavyzdžiui, jūroje esančios e, platformos, sprogimas ir gaisras, e, Deepwater Horizon platformos tragedija. Matome, kuo ji baigėsi, kokias neigiamas aplinkosauginės pasiekmes tai sukelia. Tai tik dar kartą parodo, jog mums yra būtina veiksminga sankcijų ir patikrinimų sistema tam, kad galėtumėm veiksmingai gyvendinti teisingumą. Tam tikrą prasme reikia paminėti du reikalavimus ir poreikius. Visų pirma, vis dažniau reikia tam tikros nuoseklios institucijos, kuri užtikrintų griežtesnį e, reglamentavimą kad būtų ribojama žmogaus veikla, tokia veikla, kuri kelia grėsmę ekosistemoms. Antras dalykas - reikia patvirtinti tarptautinės tyrimo priemonės bei jurisdikcijos priemonės, kurios būtų skirtos aplinkos apsaugai. Teršalai ir vis didesnę žalą daro ištekliams, natūraliems ištekliams. Ir kartais e, iš pradžių lik ir teigiama, kad tam tikros medžiagos, pavyzdžiui, pesticidai yra nekenksmingi, tačiau vėliau, tik tai vėliau pamatome realiai, kokią žalą daro tos medžiagos ir netgi dėl tų medžiagų žūsta žmonės. Tikrai ne visuomet mokslininkai iš pat pradžių suvokia, kokia rimta, kokia sudėtinga yra padėtis ir reikia, kad jie na, atidžiau, vis dažniau gilintųsi į visą informaciją, viską nuosekliau tyrinėtų. Tad reikia vis daugiau tyrimų, mokslinių tyrimų. Įvairūs tyrimai rodo, kad turime ieškoti e, patikimų sprendimų aplinkosauginiam problemom. Tačiau tos studijos dažnai, kai kurios iš jų tiksliau, remiasi tik tai stebėjimais per palidovus, pavyzdžiui, naudojami NASA palidovais ir iš jų surinkti duomenys vėliau buvo siunčiami į San Franciską, ten jie buvo analizuojami ir buvo analizuojama mūsų planetos aplinkosauginė padėtis ir buvo bandoma ieškoti sprendimų. Taip pat buvo sudarytas e, pirmasis aplinkos atlasas ir galima sakyti, tai yra pirmasis toks, na, pavojų arba grėsmių atlasas, žemėlapis, kuris rodo, kuriuose vietose yra didžiulių problemų. Ir iš esmės E, galime daryti išvadą, kad nuo 1600, nuo 1600 metų iki 2000, iki 2000 metų žmonės tikrai pridarė didžiulės žalos mūsų planetai, buvo išnaikinta tikrai daug natūralių gamtinių išteklių ir labai dažnai yra pažeidinėjim pagrindiniai principai tokie kaip pavyzdžiui žalos nesukėlimas aplinkai, kaip jos apsauga. per pastaruosius 30 metų matėme įvairiausių įvykių Tačiau svarbu nepamiršti, kas vyko nuo 1972 iki 1992. Tai buvo metai, kuomet vyko intensyviausios visuomenės informavimo kampanijos ir žmonės buvo informuojami apie žalą, kuri daroma aplinkai. Ir tai jau buvo daroma ne tik vietos lygių, regionių lygių, tai buvo daroma masinių bendrų pasaulinių lygių. Taigi, to tikrai reikia tam, kad galėtumėm skle, rinkti ir skleisti įvairiausią informaciją, mokslinę informaciją, kad galėtumėm informuoti visus apie tai, kas vyksta ir ką turime daryti, kur toliau turime eiti. Tad turime ieškoti e, tam tikrų priemonių, netgi atgrasančių, sakykime, priemonių, tam tikrų sankcijų, kad pakeistumėm dabartinę padėtį. Be abejo, šis, šios visus klausimus turime labai atidžiai išanalizuoti, detaliai apsvarstyti e, ir stengtis geriau suprasti visą padėtį, įsivaizduoti gilinti į įvairias problemas ir tik po to, kai viskas aišku, kai turime visą informaciją, galim kalbėti apie naujų tarptautinių principų sukūrimą, priemonių sukūrimą. Dabar turime tą atsargumo principą, teršėjas moka principą, prevencinį principą, e, darnios arba tvarios plėtros principą. Tad yra tam tikrų priemonių, tačiau joms bendra yra tai, kad reikia visuomet daugiausia dėmesio skirti priežastims Tai yra pažiūrėti, iš kur ta žala kyla. Taip pat labai svarbu pastvirtinti tam tikrus standartus bei e, tam tikrą sankcijų sistemą, Ir valstybės narės turi griežtinti tas sankcijas, kurias jos taiko. Ir aš dabar jau kalbu apie baudžiamasias sankcijas, baudžiamuosius veiksmus tiem, kas žaloja aplinką. Ir e, teisėjai bei teismai turi būti įgalioti ir turi sugebėti atlikti sparčius tyrimus, išanalizuoti padėtį ir nubausti tuos, kas yra atsakingi pavyzdžiui, e, gaisrų, miškų gaisrų atveju, tokių gaisrų, kokie vyko Graikijoje ar panašių nelaimių atveju. Bet vienai par kitaip reikia užtikrinti, kad vyktų veiksmingi atveju ištyrimai ir kad po to būtų imamasi proporcingų atitinkamų e, veiksmų, sankcijų ir kad būtų baudžiama už netinkamą elgesį arba už aplaidumą. Taip pat labai svarbu e, nepamiršti kad e, kokie bus keliami tikslai Europos e, aplinkos baudžiamajam teismui, kokiu tikslu sieks tas teismas. Būtent tokių, kokius aš ką tik paminėjau. Kodėl reikia tokio teismo? Man ir kodėl reikia, atsiprašau, kodėl reikia reformuoti tą teismą. Manome, kad tos reformos padės pasiekti svarbių tikslų. Tai yra, visų pirma, užtikrinti veiksmingo teisingumo principo įgyvendinimą. Tas principas nuolat yra skatinamas ES. Taip pat, antras dalykas, sukurti naują tokią instituciją, kuri užtikrintų teisinę kontrolę ir prižiūrėtų, kaip yra naudojami ir ar nepiknaudžiaujama gamtiniais E, natūraliaisiais ištekliais. Taip pat labai svarbu, kad e, su šio teismo pagalba galima būtų keistis tam tikrom idėjom, kad per jį galėtų uh, E, savo santykius e, intensyvinti tam tikros suinteresuotos organizacijos, kurios jau senai dirba aplinkosaugos srityje ir kad visi jie kartu galėtų atsiliepti į e, piliečių poreikius. Manau, kad tikrai kartu galime geriau spręsti europinės taršos atvejus. Dažnai tie, kas atsakingi, yra nenubaudžiami Pavyzdžiui, visai nesenai vykus tragedija Dunojaus upės baseine ir kaip buvo elgiamasi tos tragedijos atveju ir rezultatai ir tos aplinkybės akivaizdžiai rodo, kad reikia geresnės sistemos tokiems atvejams, nes buvo pridaryta daugybė žalos, e, buvo paskleista daug e, toksiškų medžiagų šios upės baseine, tikrai pridaryta daugybė žalos, bet realiai niekas nebuvo nubaustas. Taip pat e, prisiminkite įvairiausias jūrų nelaimės, laivai Prestiž ir Erika, šios nelaimės šie atvejai taip pat buvo pridaryta daugybė žalos, didžiulė žala ir žala ne tik aplinkai, bet ir pramonės įvairiom šakom. Taip pat buvo padaryta daug žalos jūrų ekosistemoms, augalams, gyvūnams. Taip pat nukentėjo ir atitinkamų šalių ekonomikos bei įvaizdžiai. Reforma, apie kurią kalbama, bus vykdoma pagal uh, 2008 m. 99 reformų direktyvą ir ją svarstė ir ją patvirtino ir parlamentas, ir taryba. Tai buvo padaryta 2008 lapkričio 19 ir ta direktyva yra skirta tam, kad valstybės narės galėtų pritaikyti baudžiamasias sankcijas tais atvejais, kai vienoks ar kitoks elgesys yra laikomas nusikaltimu prieš aplinką. Taigi mes e, siekiame suderinti aplinkosauginės nuostatas ir teisę, e, tai yra minėta ir minima ir sutarties 174 straipsnėje jau ne vienus metus ir Europoje žinome, ir sutartyse, pagrindinėse sutartyse apie tai kalbama, kad labai dažnai vis dėlto pavyksta išsisukti nuo bausmės aplink, aplinkos prieš aplinką padarytų nusikaltimų atveju ir kad tikrai reikia keisti padėtį, reikia griežtinti įstatymus, reikia bausti tuos, kurie žaloja aplinką. Taigi, baudžiamosios teisės ir šio teismo reforma leis mums suderinti nuostatas ir užtikrinti, kad mes veiksmingiau saugosime aplinką Europos Sąjungoje. E, kaip aiškiai pasakyta direktyvoje, mano minėtoje direktyvoje, turime užtikrinti aukšto lygio apsaugą ir labai svarbu aiškiai apibriežti tuos nusikaltimus prieš aplinką, apibriežti jų pasiekmes. Taip pat svarbu tinkamai reaguoti į tuos atvejus, kai potencialiai gali kilti grėsmė aplinkai. Taip pat labai svarbu paminėti, kad dabartinės baudų, nuobaudų, sankcijų sistemos nepasiteisino, jos yra nepakankamos ir jų nepakanka tam, kad priverstumėm visus laikytis įstatymų skirtų aplinkos apsaugai. Reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi tų nuostatų, tų įstatymų ir tai galime padaryti per sankcijas. Ir, kaip jau sakiau, dabartinių sankcijų ir baudų nepakanka, tad reikia jas keisti, reikia gerinti. Taip pat peržiūrėti ir kompensacijų, pavyzdžiui, sistemas pagal civilinę teisę. Taip pat akivaizdu, kad reikia labiau atgrasančių sankcijų, atgrasančių priemonių už tam tikrą veiklą, nes kartais būna vykdoma tokia veikla, kuri iš esmės potencialiai gali e, pakenkti e, orui, e, augalams, gyvūnams, vandeniui ar dirbožemiui pagal rūšių apsaugos dokumentus. Šis reformų procesas taip pat yra svarbus todėl, kad jo kontekste keliama kita hipotezė. Tai yra, kad um, sukursime baudžiamąjį aplinkos apsaugos teismą ir Ir mes turime būti atsakingi už tokį teismą. Direktyvą ir jos tikslą suprasime tik tuo met, kai suprasime, kokios prievalės keliamos valstybėm narėm dėl sankcijų įvedimo ir taikymo, ypač kiek tai yra susijęs su prekyba neteisėtomis medžiagomis. Atskaitos tašku galime imti reformą ir mintį, kad tų reformų rezultatas bus tarptautinio teismo sukūrimas. Tačiau taip pat manome, kad reikia ir antros reformų bangos, kuri reikštų, kad 27 ES valstybės narės dirbs kartu ir kad bus sukurtas dar ir europinis toks teismas, tai bus dukterinė tarptautinio teismo institucija, Ir tokios institucijos yra, mano nuomonė, visiškai natūralus dalykas, savaime suprantamas, nes būtent jos turės padėti įvykdyti ir gyvendinti ES teisės aktus ir jų nuostatas susijusius su aplinkos apsauga. Kol kas e, egzistuoja tam tikras nebaudžiamumo modelis arba tokia nebaudžiamumo e, atmosfera, daugelis mano, kad bus nenubausti e, už nusikaltimus prieš aplinką. E, matėme tokiu atveju praeitįje. E, tačiau e, pavyzdžiui, praeitie, kai tam tikrų tragedijų atveju buvo apnuodyta, išnuodyta daugybė žmonių, buvo nustatytos minimalios uh, baudos, kurias turėjo sumokėti kaltininkai. Tačiau iš esmės tikrai uh, jie nebuvo pakankamai nubausti, nes jiems teko tik tai sumokėti, sakykime, taip už uh, žmonių prarastas gyvybės, tačiau jiems visiškai nereikėjo atsiskaityti už žalą, kurią jie padarė aplinkai ir apskritai uh, Vienu iš atvejų praeitįje matėme, kad priimti galtinį sprendimą prireikė net daugiau nei 20 metų. Ir tokia situacija tęstis negali, negalime visko palikti taip, kaip buvo iki šiol. Turime atsakyti į elementarų klausimą. Tai yra, ar didelio masto aplinkosauginių tragedijų, kai yra sunaikinamos ekosistemos atveju, galime leisti kaltiesiams lik nenubaustiems, ar nereikėtų tokių nusikaltimų prilyginti nusikaltimams prieš žmoniją. Tai būtų toks retorinis klausimas ir pabaigai tik norėčiau Jums priminti Romos statuto 221, 22, 23 straipsnius, taip pat 7 straipsnį tai, kas sakoma tuose straipsniuose. Visose šiuose straipsniuose iš esmės kalbama apie tai, kad E, nusikaltimai prieš aplinką gali būti prilyginami nusikaltimams prieš žmoniją ir galima pareikalauti tokios pat atsakomybės ir bausmės už tuos nusikaltimus. norėčiau pakalbėti ir dar apie naujausias pastarasias nesenai vykusias tragedijas. Turbūt jos būtų geriausias pavyzdys diskusijoms. Ir, na, prisiminkime, kas vyksta Meksikos įlankoje šią tragediją. Užtenka prisijungti prie interneto, kad pamatytumėt, kokios pasiekmes tos tragedijos, kad pamatytumėt rezultatus Ir svarbu aiškintis ne tik, kodėl įvyko ši tragedija, ši nelaimė. E, svarbu iki galo išsiaiškinti, kokios bus jos pasiekmes, nes duomenys dar nėra galutiniai. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti. Tarp disciplininį komitetą turėtumėm sudaryti, jame dirbtų ekspertai iš įvairių sričių ir jie būtų atsakingi už tam tikras iniciatyvas. Ir jie turėtų padėti savo dokumentais valstybėm narėm re, e, įsteigti mano jau anksčiau minėtus teismus. Taigi mes norėtumėm, kad dabartinė tarptautinio e, teismo taikymos rytis būtų praplėsta, kad būtų įtrauktos ir nuostatos dėl aplinkos ir, kaip jau sakiau, manome taip pat, kad reikėtų įsteigti ir Europos aplinkos baudžiamą teismą. Tai būtų tokia dukterinė institucija Ir taip pat manome, kad aplinkos komitetų reikėtų dar sudaryti ir mokslinį bei teisminį komitetą arba komisiją ir jie galėtų būti kaip konsultantai, kuriuos galima būtų kreiptis ir jie galėtų padėti parengti statutą vienaip ar kitaip labai svarbu pabrėžti ir išsiaiškinti, kokie mūsų tikslai, ko mes siekiame, apibrėžti svarbiausias koncepcijas. Taip pat turime, aišku, nepamiršti ir su sveikata susijusių elementų, mokslinio elementų, kultūrinių klausimų. Ir, kaip jau sakiau, konkrečiai vardinti tam tikras koncepcijas, apibriežti, kas yra tarša aplinkai, aplinkos tarša, atsiprašau, kas yra žymi, nežymi žala daroma žmonėms, žmonių sveikatai ar aplinkai. Visą tai labai svarbu aiškiai apibriežti tam, kad galėtumėm suklasifikuoti tokius nusikaltimus ir juos prilyginti nusikaltimams prie žmonė. Ačiū labai, ponios ir ponai, ačiū, kad manęs išklausėte, kad klausėtės mano pasisakymo ir pabaigai norėčiau pasakyti dar kelias pastabas. Atsižvelgiant į visą tai, ką jau sakiau šiandien, į tos argumentus, kuriuos išdėščiau, turiu pasakyti, kad Tarptautinė aplinkos mokslų akademija tikisi, jog šis komitetas pritars mūsų pasiūlymams. Taip pat tikimės, kad jūs e, išsakysite savo norą skirti visus turimus žmogiškuosius, finansinius ir kitokius išteklius tam, kad galėtumėm įgyvendinti šias svarbes mano minėtas reformas. Ir jei tik reikės, mūsų akademija yra pasiruošusi padėti parlamentui jo darbe ir galėsite, jeigu reikia mus kreiptis, ir mes galėsime netgi jums skirti ir tam tikras patalpas Venecijoje, kurias turime, kad galėtumėt ten dirbti ir tikiuosi, kad jūsų komitetas tikrai imsis konkrečių veiksmų ir įeis į istoriją kaip tas komitetas, kuris daugiausiai stengiasi, e, norėdamas apsaugot aplinką ir pasmerkti, teisiškai pasmerkti tuos, kurie nusikalsta prieš aplinką ir tikiuosi, kad kitą kartą šio komiteto posėdis vyks Venecijoje, Vila Herion. Ačiū. Dėkoju profesoriu Abrami už idėjų pristatymą. Mes kalbame apie Europos arba tarptautinį aplinkos baudžiamąjį teismą. Ir mes jums tikrai labai dėkingi, kad jūs ėmėtės šios iniciatyvos. E, nusikaltimai aplinkai nėra kažkokie smulkus nusikaltimai, kartais juos nekreipiama dėmesio, netaikomos jokios sankcijos, tačiau ateityje nebegalime taip gyventi, tokia situacija yra netoleruotina. Yra labai tokių smulkių nusikaltimų, bet yra ir labai stambių, baisių nusikaltimų, kurie labai greuna gamtą ir e, kenkia žmogui arba netgi žudo žmonės ir tik, yra tik nedaug e, valstybių, kuriuose yra tam tikros priemonės, kaip būtų galima e, atsakingus už, tas, e, už tos nusikaltimus patraukti baudžiamojo atsakomybei. Ir dažnai yra kalbama apie nacionalinės vertybės, kurios yra išvežamos už. E, kurios pe, peržengia sieną. Čia mes kalbame apie ekosistemas, apie orą ir, ir, tai, ir ir šiose sritise, šioje srityje ne, yra tam tikrų spragų. Taigi yra labai puiku, kad jūs ir jūsų darbuotojai atvyko į mūsų posėdį ir gali pristatyti, ir pristatė mums šią idėją ir mes ateityje ir toliau nagrinėsime šią temą. Yra kolegų, kurie nori pakomentuoti tai, ką jūs pasakėte, Vitorija Prodė. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau padėkoti profesoriui Abramė už šį pranešimą. Kalbant apie mūsų užduotis čia, norėčiau pateikti šios iniciatyvos politinę analizę, kaip aš suprantu e, šią idėją. Kaip ir nagrinėdami ankstesnį klausimą, taip ir dabar galime konstatuoti, kad susidarius tokiai padėčiai planetoje, susidarius jai didžiąją dalimi dėl globalizacijos procesų, turėtumėm vertinti tokius aspektus kaip visuotinis klimato atšilimas. Iš ties, jei šiltnami efektą sukeliančios dujos išmetamos į atmosferą bet kur pasaulyje, tai jos labai greitai paveikia visą mūsų planetą. Taigi, esame tarpusavyje priklausomi. Ir dėl šio tarpusavio priklausomumo mes turime atitinkamai valdyti situaciją. Šiuo atveju kalbame ne apie kažkokius vyriausybės veiksmus, kalbame apie tam tikrus įgaliojimus, funkcijas. Būtent tokios išvados dažniausiai prieinama. Tačiau iki šiol uh, plačiai propaguojamas suverenumo principas nusipelno kritikos. E, valstybių, nacionalinių valstybių kultūra dažniausiai ir yra grindžiama suverenumu. Ir būtent valstybės teisę. Tačiau politinė prasme turime suvokti, kad taip jau nebėra. taip nebėra dėl tų visų reiškinių, kuriuos dabar stebime. Aš grįžtu prie pirmos savo pastabos, kad esame vieni nuo kitų priklausomi ir todėl dabar turime pradėti spręsti klausimą dėl naujos valdymo sistemos, dėl naujos e, teisingumo užtikrinimo sistemos. Dėl šios priežasties e, turime ieškoti atsako, atsako reikiamų lygmenių. Ir labai svarbu e, laikytis kito reikšmingo principo, tai yra subsidiarumo principo. Subsidiarumas nebegali dabar apsiriboti tik tai funkcijų e, perdavimu iš aukštesnio lygio žemesniam. To nepakanka. Dabar subsidiarumas turi būti dvikryptis. E, jį reikėtų taikyti, pavyzdžiui, ir sprendžiant tarptautinius klausimus, nes jų išspręsti nacionaliniu lygmeniu neįmanoma. Priešingai, mes turime susitarti, kad e, mūsų klausimai būtų val, tvarkomi bendro sutarimo principu. Ir šias tendencijas reiktų vertinti teigiamai, ieškant politinių sprendimų. Bet aišku, tai atneš pasiekmių netgi baudžiamosios teisenos srityje ir aš manau, kad tai visiškai pagrista. E, kitas dalykas - absoliuti a, e, suverenumo savoka. Čia ypač mastau apie Junktinių Amerikos valstijų poziciją ir kitų valstybių poziciją dėl tarptautinio baudžiamojo teismo. E, Šios valstybės, pavyzdžiui, JAV sako, kad JAV piliečiai turėtų būti teisiami JAV teismuose. Ar tokia pozicija teisinga? Aš nemanau, kad taip, nes kai kurios funkcijos išeina už nacionalinių teismų kompetencijos ribų. Suprantu, kad procesas pareikalaus didžiulių pastangų, bet manau, kad reikia į globalizaciją pažiūrėti nešališkai. Jau dabar mes turime galimybių parengti tinkamas priemonės, nebūtinai e, supra ar virš nacionalinės priemonės. Dabar pribrendo laikas sukurti naujo ligmens supranacionalinę administraciją, kad galėtume tokiu būdu spręsti supranacionalinės problemas. Mano įsitikinimu, Europa jau žengė pirmuosius nedrasius žingsnius. Tačiau mes turėtumėm užsibriežti savo tikslą rasti tokį sprendimą, kuris leistų padėti sukurti atitinkamus baudžiamusius teismus, šiuo atveju aplinkos baudžiamą į teismą. Dėkuoju Vitorijo už tokį beveik filosofinį požiūrį į šią temą. Iš tiesų tai puikus tavo indėlis į mūsų diskusijas. Man, man atrodo, kad iš tiesų yra tam tikra sprag, spraga, ypač kalbant apie e, su subsidiarumą ir e, virš nacionalinį aspektą ir mes turime kalbėti būtent apie tarptautinius nusikaltimus, kurie, kuriuos turėtume bausti pagal šią sistemą. Radvilė Morkūnaitė toliau. Ačiū, panas pirmininkė, ačiū labai už pristatymą šitos iniciatyvos, kuri optimistiškai žiūrint, ko gero, padėtų iš, išspręsti nemažai aplinkos sauginių bylų ir prisidėti prie, prie tos mūsų švaresnės uh, aplinkos. Ir aišku, kad dabartiniam etape daug, daugmaž viskas yra idėjų lygmenį ir tokių na, visą apimančių idėjų lygmenį, bet e, galbūt jūs galėtumėte atsakyti į tokius kažkiek konkretesnius klausimus, e, kokias e, galės turėtų teismas apie tai, apie ką jūs kalbėjote, ar tai tirti, nagrinėti, bausti, kokia apimtis būtų, ar kalbant tik tai apie žalą, ar tarkim ginčiai dėl projektavimo, dėl projektų įgyvendinimo. Ir dažniausiai problema yra tokia, kad tai yra susijęs su juridiniais asmenimis ir vėlgi skirtingose valstybėse jie e, gali būti registruoti, skirtingose valstybėse gali vykti jų ūkinė veikla. E, kaip, kaip tokiuose situacijose na, jūsų planai kokie yra? pagal kurį kriterijų e, jie atsakytų už padarytą tam tikrą žalą. Kitas dalykas yra, kad Tarkim, kalbant apie Meksikos įlankos tragediją, tai yra akivaizdu, kad viena kompanija yra atsakinga už tai ir, ir, ir kad tai vyko tragedija ir kad, na, ji kaip ir atsakinga. Tuo tarpu kartais kal, būna tokių situacijų, aš kalbėčiau apie Baltijos jūrą, kur tarkim nuo 2003 metų yra ženkliai šoktelės genotoksiškumo lygis, pagal, pagal, žiūrint pagal tyrimus ir, ir galbūt kartais tam tikra veikla atitinkamų nežinau, kompanijų įmonių galėtų būti su tai susijusi, bet tai nėra taip akivaizdu, kaip tokiu atveju pamatuoti. Ir kitas dalykas, kad aš manau, jeigu tai būtų ES e, baudžiamasis e, teismas, tai, tai nebūtų problema. Aš manau, kad ES taip yra smarkiai pažengusi ir turi tą bendrą sutarimą aplinkosaugos srity, bet ką kalbėti apie trečiasią šalis, besiribojančią su ta pačia Europos Sąjunga, Baltarusija, Rusija, arba kalbant apie didžiasias valstybės kaip Junktinės valstijos, Kinija, kurios, tarkim, prie to pačio tarptautinio baudžiamojo teismo jos nėra prisijungusios. Bet kaip matytumėt šitos dalykus? Ačiū. Äh, Dėkoju, toliau Nick Griffin. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti profesoriui už labai įdomų požiūrį į viršnacionalinį požiūrį ir užduoti labai paprastą klausimą. Ar akademija numato galimybę pasinaudoti aplinkosaugos teismu, kad būtų galima patraukti į baudžiamoją atsakomybę tuos, kurie neigia visuotinio atšilimo atnešamą neigiamą poveikį? Ačiū. Ja, <laughs> wie immer eine. Kaip visuomet, puikus provokuojantis klausimas, tačiau jis buvo užduotas. Dabar Jolanda Hibner. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas profesoriau, Iš tiesų tai yra puiki iniciatyva. Mes bandome įsteigti atitinkamą kontroliuojančią instituciją, o ypač būtų puiku, jeigu ta, tas teismas galėtų veikti tarptautiniu lygiu. Vėliau e, tas teismas priims sprendimus dėl tam tikrų įvykusių katastrofų, o katastrofos yra iš tiesų e, paskutinė grandis e, ilgoje įvairių įvykių schemoje. E, žiniasklaidoje mums tenka skraidyti, skaityti, kad pavyzdžiui e, kom, kompanija BP nekreipia dėmesio į ekspertų perspėjimus ir dėl to būtent kyla katastrofos. Aš norėčiau paklausti, ar bus kažkokia sistema jūsų bendradarbiavimo su e, kontrolės organais, nes būtent prevencinė veikla yra labai svarbus dalykas. Paskui vėliau žalos atlyginimas ir taip toliau taip pat yra svarbu, bet tai yra jau kita stadija. E, o sankcijos yra iš vis paskutinė stadija. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs e, planuojate iš ankstinio perspėjimo, informavimo, prevencijos e, sistemą? galbūt galima netgi kalbėti apie kažkokių ankstyvųjų sankcijų sistemą, kad būtų galima užkirsti kelią didžio, didžiosiams katastrofoms. Dėkuoju toliau Eva Lichtenberger. Dėkuoju Aš atvykau kaip svečias iš Teisės reikalų komiteto ir mes kalbame e, jau nekartą kalbėjome savo komitete apie tarptautinius nusikaltimus aplinkai, nes iš tiesų tai yra problema de facto. Ir tai nėra atsitiktinumas, kad kai kurie su e, labai pavojingi įrenginiai statomi būtent prie valstybių sienų. Ir tą galima pasakyti tiek apie a, a, atominės elektrinės, apie e, atliekų saugiklas ir netgi, pavyzdžiui, odos perdirbimo įmonės, kur e, van, van, nutekamasis vanduo patenka į kai upes tekančias per sieną. Ir todėl aš norėčiau paklausti, jeigu yra e, to, jeigu būtų tokia sistema, kad būtų tas ES, o gal net tarptautinis baudžiamasis teismas, tai kokiu būdu mes sukursime teisinį pagrindą tokiam teismui, kad tas teisinis pagrindas būtų privalomas kiekvienai valstybei nariai, aš dabar kol kas kalbu apie ES lygmenį, kad e, būtų galima kalbėti apie baudžiamosios teisės tam tikrus aspektus, pavyzdžiui, grėsmę sveikatai ir gyvybei. Mes pastaruoju metu susidūrėme su panašiomis katastrofomis, kur e, galima kalbėti apie e, tarp valstybinį, tarptautinį e, nusikalstamumą ir čia reikia kalbėti apie baudžiamasias sankcijas. Taryba iki šiol blokavo ir atmesdavo visus mūsų pasiūlymus. Taigi mes dabar galime sakyti, kad mes Europos Sąjungoje irgi kol kol kas dar nedaug pažengėme šiuo keliu, ypač jeigu mes kalbame apie savo veiksmų pasiekmes ir e, apie tų veiksmų e, pasiekmių pripažinimą už valstybės ribų. Tai ar yra kažkokia sistema, kaip būtų galima inicijuoti tokią sistemą? Tikslą aš suprantu, tačiau man atrodo kelias į tą tikslą yra tikrai dar pilnas įvairių akmenų, įvairių kliučių. Tačiau jeigu jūs žinote, kaip galima pašalinti tam tikras kliūtis iš to kelio, tam tikrus akmenis, tai jau būtų puiku tą išgirsti šiandien iš jūsų. Dėkoju ir dėkoju už tai, kad atvykote pas mus iš Teisės reikalų komiteto, nes mums tikrai reikia ir ir jūsų pagalbos, nes e, jeigu norime rimtai veikti, labai svarbu, kad mūsų komitetai bendradarbiautų, nes kalbant apie baudžiamąją teisę, mes e, esame visuomet e, išeities taškas yra grėsmė sveikatai ir gyvybei. Tačiau jeigu mes kalbame apie nusikaltimus aplinkai, tai mes kalbame apie grėsmę biosferai, ekosistemai. Taigi aš supratau, kad Romos statutas bus e, tas pagrindas, pagal kurį bus teigiamas baudžiamasis teismas, e, bent jau baudžiamasis teismas nagrinėjantis nusikaltimus žmogui. Tačiau galima jį iš, išplėsti ir kalbėti apie nusikaltimus ekosistemai, aplinkai. E, tai yra, tiesiog yra išplėčiama ta apibrieštis E, taikymo sritis. Baudžiama, baudžiamasis teismas galėtų veikti tik tuo met, kai yra spraga e, baudžiamoje teisėje, e, nacionalinėje baudžiamoje teisėje, tai yra, kai, kai nusikalstama veika negali būti nagrinėjama pagal nacionalinės teisės, teisės normas ar, ar baudžiama. Kai nebe nebepakanka nacionalinės sankcijų ir bausmių sistemos, tai tuomet galėtų pradėti veikti e, būtent tas tarptautinis baudžiamasis teismas. Todėl užduočiau klausimą, e, kokia čia būtų Europos baudžiamojo teismo veikla, ar jo reiktų, jeigu mes turėtume tarptautinį baudžiamąjį teismą, nes iš tiesų sunku tikėtis, kad ES e, nebus taikomos sankcijos kažkokiai nusikalstamai veikai padarytai aplinkai. Taigi tokie būtų klausimai. Profesoriu Abrami, išklausėte visus klausimus. Matau, kad Karin Kadenbach dar norėtų užduoti vieną klausimą. E, norėčiau pasiaiškinti vieną dalyką, kadangi nesu teisininkė kaip Eva, norėčiau pasakyti, kad aš supratau, kad šitas teismas e, bus baudžiamasis teismas, o baudžiamoji teisė man siejasi e, su kažkokia tyčinė veikla arba veikla dėl tam tikro grubaus neatsargumo. Tai yra, mes turime kalbėti apie, apie kiekvieną e, katastrofą ir reikia aiškintis, kokios yra jos priežastis ir gali atsitikti taip, kad kai kurios priežastis nepakaks į to teismo jurisdikciją. E, nes iš tiesų yra sunku įvertinti, kas yra ekosistema. Mes, pavyzdžiui, žinome, kas yra ekonominė vertybė, bet neturime tikslios apibriešties, kas yra ekosistemos kažkokia vertybė, taigi kas tą nustatys. E, dėkoju, sako pirmininkas, manau, kad tai yra įdomus pastebėjimai. Dabar galite atsakyti į užduotus klausimus. Ringrazio i deputati, gli onorevoli. Dėkoju. Ačiū už klausimus. Jie visi tikrai labai svarbus. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie tai, ką minėjo ponas Prodi. Jei gerai jį supratau, jis kalbėjo apie tai, kad kyla tam tikrų problemų taikant sankcijas ir apie tai, kad gali būti pažeistas suverenumo principas. Jei neklystu, jūs apie tai kalbėjote. Na, iškart norėčiau pasakyti, kad tai yra tie klausimai, kurie buvo apsvarstyti, kai buvo įsteigtas teismas ir reformų proceso metu taip pat e, tai diskutuojama ir tikrai užtikrinus, kad niekuomet nebus pažeidžiamas suverenumo principas. Tai yra šita konstitucijose, ne tik Italijos, bet visose. Baudžiamoji teisė, baudžiamoji sritis yra rezervuota, sakykime taip, kiekvienai pačiai valstybei, kiekvienai valstybei ir jos e, tikrai gerbė savo suverenumą ir uh, pačios nustato sankcijas už baudžiamuosius nusikaltimus. Tačiau visa ši diskusija arba šios mintis tikrai neprieštarauja aplinkos teismo reformom ir diskusijom. Juk kiekviena, kiekviena atskira valstybė, kiekviena ES narė ir toliau taikys savo nacionalinę baudžiamąją teisę, Aišku, e, jos bandys kažkiek harmonizuoti nuostatas, standartizuoti nuostatas, taikant direktyvą dėl baudžiamosios teisės. Ir daugelis sankcijų galbūt bus suderintos, suvienodintos su kitomis sankcijomis, kurios jau galioja ir taikomos už tuos pačius nusikaltimus kitose šalise. Tad, kaip sakiau, kiekviena valstybė ir toliau pati nustatinės, koks buvo padarytas nusikaltimas ir toliau e, taip pat galės e, apspręsti, kuomet tokia veika yra nusikalstama. Tačiau, kaip sakiau, visa tai bus daroma remiantis ir tuo, kas jau nustatyta ES lygių ir kas nustatyta direktyvoje dėl aplinkos apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis. Tad iš esmės tai lik ir nulėmė galimus sprendimus ir iš dalies aš dabar atsakau į tą klausimą, kurį kėlė trečiasis kalbėtojas. Tai yra pasaulinio atšilimo ir klimato kaitos klausimas. Yra tam tikros elgesio rūšis, tam tikras elgesys, už kurį galima taikyti sankcijas, nes, pavyzdžiui, gali būti elgesys, kuris e, kenkia arba kelia grėsmę ozono sluoksniui ir už tokius veiksmus ar tokį elgesį reikia taikyti sankcijas. Kiti parlamento nariai kalbėjo apie kitus dalykus. Jie kalbėjo apie subsidiarumo principą. tas principas būtų taikomas, jeigu turėtumėm Europinį aplinkos teismą. Tai būtų daroma dėl paprastos priežasties. Todėl, kad mes tuomet turėtumėm įgaliojimus, apie kuriuos visai ką tik kalbėjo ponas Lainen. Taigi šis Europinis teismas veiktų tais atvejais, kai negali veikti nacionaliniai teismai. Ir kartais šis Europinis teismas galėtų lyg ir užimti tų nacionalinių teismų vietą, vietoj jų dirbti, bet vienai par kitaip tai būtų subalansuota, harmonizuota sistema ir pateiksiu pavyzdį Avril atvejais Rumunijoje. Kas būtų, jei tuo met būtų veikęs Europos aplinkos apsaugos teismas, kas būtų tuo atveju, kai dešimtis tūkstančių kubinių metrų toksinių medžiagų buvo paskleistos į aplinką, kai buvo paskleistas tas užkriestas, tas toksiškas, nuodingas purvas. Tuo atveju nebūtų taip, kad vien tik aplinkos komisaras trukteltų pečiais ir pasakytų, dėje, bet nelabai ką galim padaryti, mes neatsakingi. Uh, būtų viskas buvę kitaip. Būtų buvęs teismas, būtų nubausti tie, kas atsakingi. Ir iš esmės tie, kas kalti, būtų nubausti, būtų pritaikytos baudžiamosios sankcijos. Ir svarbiausia šiuose diskusijose yra žodis veiksmingumas. Jūs taip pat kalbėjote apie sankcijų proporcingumą arba atgrasimą, tačiau kyla klausimas, ar įmanoma atgrasinti, jei akivaizdžiai rodome, kad sankcijos netaikomos. Ne, tad svarbiausia veiksmingai taikyti sankcijas. Reikia tam tikrų paskatų Man buvo priminta, kad tarptautinis baudžiamasis teismas e, neapima JAV, kad JAV nedalyvauja to teismo veikloje arba kad tas teismas negali pritaikyti sankcijų JAV. Aš kol kas dabar nekalbu apie e, aplinkos apsaugos teismą, aš kalbu apie, tik apie baudžiamą į teismą, nes noriu reaguoti į pono Prodi klausimą. Tad, pavyzdžiui, 1972 buvo surinkta pirmoji tarptautinė konferencija Stokholme Ir sakykim, jei tais metais būtumėm prognozavę, kas vyks per ateinančius 20 metų, tikrai niekas nebūtų sakęs ir prognozavęs, kad žmonės bus tiek informuoti apie aplinką, kiek yra dabar ir kad jie ją taip domėsis. Jei tuomet būtumėm pagalvoję, kad e, reikės prevencijos instituto, kad reikės atlikinėti poveikio vertinimus, kad reikės kurti poveikio aplinkai strategijas. Būtumėm elgesi kitaip, bet manau, kad tuomet tikrai niekas negalėjo net įsivaizduoti, kad turėsime tokias strategijas, tokius veiksmų planus ir taip toliau. Kitas klausimas. Na, stengsiuosi labai trumpai kalbėti, bet noriu atsakyti visiems, nors pirmininkas man primena laikytis tvarkos, sako, kad jų nebėra laiko, bet vis tiek noriu dar atsakyti. Kokį teisingumą vykdys teismas. Na visų pirma, jis e, užtikrins, kad būtų laikomasi teisės, kad būtų laikomasi įstatymų. Tai bus viena iš funkcijų. Pavyzdžiui, jei kalbėsime apie laivus, jūrų laivus, ar visiems leidžiama įplaukti į ES vandenis. Na, manau, kad jei norime išvengti tragedijų, ir katastrofų turime tikrinti laivus, tuos laivus, kokie laivai įplaukia į mūsų vandenis. Ir jeigu matome, kad tas laivas kelia grėsmę vandenims, galime sulaikyti tuos laivus ir čia prie to visko galėtų prisidėti teismas, galėtų priimti sprendimą. Toliau kaipgi būtų su asmenimis. Su fiziniais asmenimis reikia panagrinėti kiekvienu atveju, kokia padaryta žala ir remtis pusiausviros principu, kad priemonės ir sankcijos būtų proporcingos. Bet pavyzdžiui, e, Baltijos jūra yra atsakingų institucijų, atsakingų grupių arba asmenų, jie yra atsakingi už taršą ir reikia pažiūrėti, kokias galės turi atskiri asmenys arba įmonės, reikia pažiūrėti, kas ir kiek yra atsakingas, bet be abejo aš suprantu, kad tai yra tikrai didelė problema ir ją turime aptarinėti visi kartu, juk yra dar ir kitokios rūšies žala, tai nėra vien tik aplink, žala aplinkai, yra ir biologinė žala. Ir reikia pažiūrėti apskritai, kokia yra padaryta žala žmonėm, pavyzdžiui. Ačiū. Pone profesoriau Aprami, nuoširdžiai dėkoju Jums, taip pat dėkoju ir ponui daktarui Gunart, taip pat profesoriui Roberto Dantoni. Labai dėkoju Jums už tai, kad atvykote į mūsų komitetą, matote, kad mūsų par parlamentarai yra susidomėję šiomis temomis. Mes priemėm domen jūsų iniciatyvą ir tikriausiai jūs dar turite ir daugiau medžiagos. Ir jūs tikrai inicijavote labai vertingas diskusijas ir mes pažiūrėsime, ką galime toliau nuveikti šioje srityje, kad užpildytumėme tą skaudžią spragą, spragą tarp aplinkosaugos, e, tarp, tarp nusikaltimų aplinkai ir tarp neegzistuojančių sankcijų sistemų. Ir e, reikia taip pat kalbėti ir apie e, baudžiamąjį persekimą bei aišku apie prevencinę veiklą. Taip pat reikia pasiaiškinti, kas yra, tie aplink, kas yra tos aplinkosaugos vertybės, tie produktai. Gerbiami kolegos, e, Mes baigiame savo posėdį. E, tiem, kurie nedalyvaus koordinatorių posėdėje, noriu visiems palinkėti gerų atostogų, pailsėkite, nes per e, šiuos metus jūs tikrai gerai padirbėjote. Mes susitiksime e, rugsėjo 16 dieną Strasbūrė, tai bus ypatingasis specialusis posėdis, taigi atsisveikinu iki Strasbūro.